Good afternoon, colleagues. We are starting the meeting of our committee. Labadiena, kolegos. Pradedame posėdį. Teikiu Jums tokius darbo tvarkės pakeitimus. 17 punktas Struktūrinis dialogas su Dimitris Avramopulos e, už migracijos klausimus atsakingų komisijos nariu bus e, atidėtas, nes jis turi kitus skubių reikalų. 15 e, punktas balsavimas dėl Kosovo piliečiams skirtų visų liberalizavimo pranešėja ponia Fajon. Šiandien mes apie tai nekalbėsime, nes komisijos E, vertinimo dar negavome. Ar turite kokį nors e, prieštaravimų dėl šios darbo tvarkės? Galime ją patvirtinti. Prašome įsidėmėti, kad vertimas bus e, teikiamas visomis kalbomis, išskyrus danų, latvių, kroatų ir gelų kalbas. Koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas. pagal taisyklę 205 e, remintis um, birželio mėnesio e, posėdžio dokumentais. Tol, e, viską galite rasti posėdžio dokumentuose. Toliau pranešėjų skirimas Kinga Gal iš EPP paskirta pranešėja dėl pasiūlymo dėl tarybos direktyvos, kuria sukūriamas ES skubus kelionės dokumentas ir panaikinamas atitinkamas sprendimas. Monika Hochmeier EPP paskirta pranešėja dėl pasiūlymo dėl reglamento, Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas vidaus saugumo fondas. Tanja Fajon e, SND paskirta pranešėja dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento kuriuo Įgyvendinant integruotų sienų valdymo fondą e, įsteigiama finansinės paramos priemonė sienų valdymo ir vizų srityje. Miriam Dali paskirta pranešėja dėl, Europos, e, dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo steigiamas prieglopščio ir migracijos fondas. E, Jozef e, Weidenholzer SND paskirtas e, bendru pranešėjų dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo steigiama teisingumo programa. Budil Valero iš žaliųjų frakcijos paskirtas pranešėjų dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo steigiama teisų ir vertybių programa. Laura Ferrara, FDD, paskirta pranešėja dėl pasiūlymo dėl tarybos gyventinamojo sprendimo, kuriuo tvirtinama Eurojusto išvada e, dėl e, Eurojusto ir Albanijos bendradarbiavimo susitarimo nuomonių pranešėjai. Jerun Lenars iš EPP paskirtas pranešėjai dėl nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamentų, kuriuo steigiama skaitminės Europos programa 2021-2027 metams. Jurun Lenars EPP paskirtas pranešėjų dėl nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinant integruotų sienų valdymo fondą e, steigiama finansinės paramos priemonė mūtinės kontrolės įrangai. Soraya Post SND paskirta pranešėja dėl nuomonės, dėl pasiūlymo, dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, dėl Europos regionės plėtros fondo ir sanglaudos fondo. Soraya Post SND paskirta pranešėja dėl nuomonės, dėl pasiūlymo, dėl reglamento, Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl Europos socialinio fondo plus. Josep Marija Terikabras iš Žaliųjų EFA frakcijos paskirtas pranešėjų dėl nuomonės dėl e, pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl sąjungos biudžeto apsaugos esant bendriesiams trūkumams susijusiems su teisinė valstybė valstybėse narėse. Bodil Valero iš Žaliųjų frakcijos paskirtas pranešėjų dėl nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo e, steigiama pagalbos prieš stojimą priemonė IPA 3. Ignacio Korao paskirtas pranešėjų dėl nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl e, viešo e, sektoriaus e, informacijos pakartotinio naudojimo. Išdėstymas nauja redakcija. Alkė Zilstra, ENF paskirta pranešėja dėl nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamentų, kuriuo nusatomas bendrosios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo plus, sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvinkistės fondo ir finansinės taisyklės susijusios su šiais fondais ir su prieglopščio ir migracijos fondu, vidaus saugumo fondu ir sienų valdymo ir vizų instrumentu. Ar galite patvirtinti šias koordinatorių rekomendacijas. Atrodo, kad taip. Um, toliau deleguoti yra gyventimo teisės aktai. Uh, komisijos uh, įgyvendinamo sprendimo projektas dėl 2018 uh, m. darbo programos patvirtinimo ir sąjungos veiksmų finansavimo ir skubios pagalbos iš vidaus saugumo fondo. Tai priemonė, kurią teikiama finansinė parama policijos bendradarbiavimui siekiant užkirsti kelią nusikaltimams ir kovoti su jais ir valdyti krizę. 2018 m. birželio 27 d. Europos parlamentas gavo komisijos įgyvendinamojo sprendimo projektą dėl um, šios uh, darbo programos patvirtinimo ir finansavimo priemonių Ehm, siekiant finansiškai remti policijos bendradarbiavimą, e, kovojant su nusikaltimais, e, užkirtant jiems kelią ir valdant krizę. Pagrindinis teisės aktas yra reglamentas 514-2014. Ehm, Apie e, šio gyvenimo teisės akto gavimą buvo pranešta visiems Libe nariams, Libe komitologijos naujienlaiškių, e, kuris buvo paskelbtas 2018 m. 20, birželio 25-29 dienomis. Ir e, buvo nustatytas vidaus terminas, iki kurio galima pareikšti prieštaravimą. Jeigu norite pareikšti prieštaravimą, galite tai padaryti iki rytojaus vidurdienio kreipdamiesi į Libės sekretariatą. Pirmininkas kartu su Ekon komiteto pirmininku e, siuntė bendrą raštą komisijos nariai Jūrovai, e, prašydamas, e, kad iki e, vasaros atostogų nebūtų e, teikiamas galimas deleguotasis aktas dėl e, aukštos rizikos trečiųjų šalių, kuriuose yra strateginių trūkumų pagal kovos su pinigų plovimu direktyvą. Rytoj balsavimas prasidės 9 val. 50 min. Tad prašau nepamiršti balsavimo kortelių. How do we do it? Russian strike can give the floor to interpreters for one minute. And uh, now I know that there is an announcement which uh, the interpreters have prepared, and I would like to make it to the members of the committee. Will, will you make it, please, before we move on according to the agenda? Yeah. Uh, vertėjai dabar norėtų pateikti pareiškimą. Prašom, kol neperėjom prie kitų klausimų. Vertėjai norėtų Jūs informuoti, kad e, nedirbsime ilgiau nei numatytas posėdžio laikas. Dėkojame. As I was signaled, it is done. Ačiū. Toliau trečiasis e, darbo tvarkės punktas. nutarimų išaldyti ir konfiskuoti turtų tarpusavio pripažinimas. Mili e, kolegos, e, mūsų e, pranešėja, ponia Grisbek, labai daug dirbo ties šiuo klausimu. Prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad šiandien po pietų galiu Jums pristatyti šį susitarimą pasiektą trišalėme dialoge dėl e, reglamento susijusio su abipusių užšaldimo ir konfiskavimo orderių pripažinimu. Tai yra Europos bendradarbiavimo priemonė, kuri yra labai naudinga ir svarbi kovojant su e, terorizmo ir organizuotų nusikaltimų finansavimu, nes kaip tik šiuo metu E, susidarė tokia padėtis, kai žinome, kad tik vienas procentas nusikaltelių pelno yra e, nekonfiskuojama, išgaunama, išieškoma. Aš per prieš pereidama prie pranešimo turinio noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už bendradarbiavimą, už darbą per dėrybas. E, tai pasirodė e, sunkiau negu kad buvo numatyta tas darbas ir aš noriu padėkoti tarybos ir Europos komisijos trišalių dialogų komandoms. E, mes galiu pasakyti, kad sutelkę jėgas mes puikiai bendradarbiavome bendro tikslo labui. Šios tarp institucinės dėrybos 2018 e, m. sausio pabaigoje buvo pradėtos balsavus parlamento komitete E, mes nusintėme delegaciją į trilogą ir birželio mėnesį buvo parengtas preliminarus susitarimas. Dabar aš norėčiau sugrįžti prie pagrindinių tikslų, kurie dominavo e, parlamento komandoje sprendžiant šį dosiją. Mūsų e, tarp institucinių dėrybų raudonosios gyjos visų pirma buvo sukurti e, E, nepripažinimo sistemą vadovaujantis žmogaus teisų pažydimas ir panašiai. Ir to siekia visi šešėliniai pranešėjai ir pranešėjai. Mes galvojame apie šios teisinės priemonės juridinę formą. Ir mes, kaip ir Europos komisija, norėjome, kad šis teisės aktas būtų reglamentas. Ta padaryti nebuvo labai paprasta, nes iš pradžių taryba to nenorėjo. Ir mes norėjome, kad būtų išplėstas taikymo taikymo sritis, e, baudžiamosios bylos, kad būtų įtrauktus. Kitas dalykas - pagrindinės teisės. Apie tai norėčiau trumpai pakalbėti. E, čia prasidėjo daug sunkumų. Parlamento komitetas priėmė dosie dėl nepripažinimo, e, dėl žmogaus teisų pažeidimo, konfiskavimo orderių klausimų ir panašiai. Nei komisija, nei taryba uh, straipsnio tokio savo projektuose nenumatė. Iš pradžių taryba netgi tam prieštaravo. Mes numatėme tris trialogus ir labai daug techninių susitikimų tarp trialogų šiais klausimais. Ir mums pavyko uh, priimti straipsnį dėl užšaldimo ir konfiskavimo orderių, vadovaujant, neišdavimo, vadovaujantis žmogaus teisų pažeidimais. Ir aš norėčiau padėkoti kolegams už gerą norą bendradarbiauti ir kompromisus pasiektus šiomis temomis, ypač dėkuoju už jų pagalbą. Ir dar aš e, galiu pasakyti, kad jų dėka mums pavyko prirašyti dar e, prie pirmojo straipsnio proporcingumo ir būtinybės aspektus. Kitas dalykas, mes siekiame geresnių procedūrinių garantijų. Tai yra, mes norėjome ir mums pavyko sukurti naują affected persons apibrėžimą, tai yra asmenys, kuriems įtaka turi sprendimai, informuotieji asmenys. Mes norėjome, kad e, pripažinimo sistema būtų atvira ir veiksminga. Ketvirtas e, mūsų komandos tikslas buvo e, numatomų teisinių priemonių efektyvumas Čia kalbėjome apie atidėliojimo, vėlinimo aspektą. Europos parlamentas buvo išsikėlęs labai toli siekiančių tikslų, aš nenorėčiau pristatyti visų detalių, jūs jums išdalintose dokumentuose jas turite. Negavome visko, ko norėjome šiuo klausimu, nepasiekėme to, tačiau E, galvodami apie skirtingus procedūros etapus, mes sugebėjome įrašyti, pavyzdžiui, tokią formuluotę kaip neatidėliojant. Tai leis valstybės administracijai e, visus reikalavimus įgyvendinti greičiau. Dar vienas dalykas, mes numatėme 45 dienų terminą konfiskavimo orderių įgyvendinimui. Mes e, e, žinome, kad taryba siekia 60 dienų, mes e, komisija norėjo mažiau, mes nusileidome iki 45. Na ir paskutinis tikslas optimalus užšaldyto ir konfiskuoto turto valdymas ir to turto pakartotinis panaudojimas visuomenės labui. Čia Europos parlamentas ir taryba, formuodami savo poziciją, labai daug vietos paliko aukos pripažinimui, auka galėtų būti įgaliota valdyti turtą. Ir tai labai aiškiai atsispindi baigiamajame tekste. Labai svarbu, kad nukentėjusiajam būtų suteikta reikalinga kompensacija. E, vyko daug posėdžių, e, konstruktyvių, naudingų, kuriuose mes kalbėjome apie konfiskuotą ir užšaldyto turto panaudojimą visuomenės labai. Pavyzdžiui, mes kalbėjome apie netgi tokio turto valdymo centralizuotų biurų įsteigimą, mes galvojame apie fondų sukūrimą nukentėjusiesiems kompensuoti. Pirmiausia, mes galvojame, pavyzdžiui, apie policininkų šeimas, kai policininkai nukenčia. Ir, e, prieš trilogos mes su kolegomis apie tai labai daug kalbėjome. Dar vienas dalykas Šiek tiek nusivylėme, nes norėjome šiek tiek platesnių diskusijų, bet buvo nuspręstas 24 mėnesių terminas, nes taryba nusprendė, kad tiek yra reikalinga teisės aktui priimti. E, toks e, variantas būtų idealus, bet mes norėtumėm, kad E, teisės aktas būtų įgyventas laiku, e, tai bus geriau negu visiškai jo neįgyvendinti arba dėlsti jo įgyvendinimą. Dar baigdama noriu padėkoti visiems kolegoms už bendradarbiavimą, už konstruktyvumą. Aš matau, kad mes dabar kalbame apie naudingą reglamentą, kuris bus solidus, kurį bus galima greitai ir veiksmingai gyvendinti. Aš tikiuosi, kad tai sukurs daugiau teisingumo ir užtikrins daugiau pagrindinių teisų garantijų. Taigi trumpai aš galėjau taip pristatyti šio dokumento pagrindinius tikslus. Tas dokumentas buvo sukurtas kartu su taryba ir padedant komisijai. Ačiū. Uh, Ačiū poniai Grisbach už nuveiktą darbą, rengiant šitą labai svarbų pranešimą. Makovai, prašau žodžio. Ačiū. Norėčiau pasakyti aš keletą žodžių. Tai reglamentas, kuris turėjo sustiprinti ES galimybės kovoti su organizuotų nusikalstamamu ir persikoti teroristus ES mastu. Taigi tai turėtų būti labai svarbus greito reagavimo teisės aktas kuris yra susijęs su 2014 metų direktyva, pagal kurią galima išaldyti ir nusavinti turtą. Taigi čia yra numatytas orderis, konfiskavimo orderis, kuris leistų konfiskuoti turtą tų asmenų, kurie yra nukentėję labui. Ir taip pat numatyta konfiskuoti turtą iš trečiųjų šalių. Konfiskavimas iš šešiosios šalies yra įmanomas, jeigu tas turtas yra nukreipiamas donė... labdaros tikslams, jeigu trečioji šalis yra Mm, neidentifikuota ir jeigu, pavyzdžiui, turtas yra perkeltas trečiajai šaliai, siekiant išvengti konfiskavimo. Iš esmės apie tai čia šiame dokumente nieko nekalbama ir aš dėl to apgailestauju. Taip pat pripažinimo ir konfiskavimo vykdymo e, laikotarpis yra pailgintas vietoj komisijos siūlomų 30 dienų, dabar tapo 40 dienų. Uh, Labai svarbu, kuo veiksmingiau greičiau įgyvendinti konfiskavimo orderį ir lygiai taip pat sutrumpinti laikotarpį e, dėl turto išaldimo. Taigi laikotarpis turi būti kuo trumpesnis, kitaip apskritai nukentėjęs asmuo gali nebegauti nieko. Tiek žinių iš mano pusės. Iš tikrųjų, būtų buvo naudinga, jeigu šitas teisės aktas būtų buvęs veiksmingesnis. Pone Grisbek, norėtumėt pakomentuoti, atsakyti klausimus? Vieną minutę jums. Oui, j'entends, euh, j'entends. Taip, aš labai gerai girdėjau, ką jūs, kolegė, pasakėte. Ir aš būčiau norėjusi, kad būtumėm dar drąsiau toliau nuėję, e, ypač kai kuriais punktais. Bet aš galiu pasakyti, kad dirbame iš visų jėgų, jau pusiausviros ieškodami. Aš e, labai gerai išgirdau, gird, ką sakė ponė Makovei norėtų, kad būtų buvę dar griežtesni E, e, standartų nustatyti, bet mes sugebėjome pasiekti sunkiai pusiausviros ir e, būtų buvę labai įdomu suderinti sprendimą ir su jos pozicija, kad mes dėrybose su taryba būtumėm turėję daugiau galių. Ačiū. They... Oh, no, thank you. It's not, it's not, it's, this is not a... Iš tikrųjų, čia jokia kova. Aš tiesiog pasakiau, kodėl galėstauju. dėl išaldymo ir konfiskavimo direktyva yra priimta, tačiau ji yra netinkamai arba visiškai neįgyvendinta valstybėse narėse. Kai, teisin, kai teismas priima sprendimą konfiskuoti ar išaldyti kieno nors turtą, tai tas sprendimas turi vykdomas labai greitai, kad kadangi čia kalbame nebūtinai apie asmens e, nuteisimą ir nukreipimą į kalėjimą, čia tiesiog svarbiausia yra išsaugoti tos milijardus eurų, kurie gali patekti į valstybės biudžetą ar būti skirti kitiems tikslams. Iš puikiai suprantame, kad šita tema jums yra labai svarbi, kadangi jūs e, daug nuveikėte rengdama ankstesnį teisės aktą. Iš tikrųjų, ponė Grysbach kalbėjo, kad ji taip pat norėjo pasiekti daugiau, tačiau, žinoma, čia yra pusiausvėros paieška ir pasiekta tiek, kiek pasiekta. Norėčiau priminti, kad balsavimas dėl šio teksto ryt, vyks rytoj 19 val. 50 min. ryte. Ketvirtasis darbo atvarkės klausimas - paskeitimas nuomonėmis su Catherine de Boyle Europolo vykdomo direktoriaus pavaduotoja. Sveikinu Jūs atvykus į mūsų komitetą. Jūs buvote paskira į šias pareigas nuo gegužės pirmosios dienos ir dabar sveikiname Jūs mūsų komitete. Norime pasidžiaugti, kad Jūs labai aktyviai sprendžiantės su Jūsų įgaliojimai susijusius klausimus. Taigi žodis Jums 10 minučių. Ačiū pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai, ponės ir ponai, man didžiulė garbė būti pakviestai į jūsų komitetą ir kalbėti su Libė komiteto nariais kaip Europolo vadovė. Jau 70 dienų, kai aš pradėjau eiti šias pareigas ir man labai malonu pasidalinti mintimis su jūsų komiteto nariais apie uh, labai svarbę instituciją ir norėčiau papasakoti, kaip e, aš jaučiuosi savo naujose pareigose. Ir žinoma, aš e, sausio 29-ąją suformulavusi visus savo veiklos uždavinius, sieksiu juos įgyvendinti ir žinoma sieksiu tų pačių tikslų artimiausiais savaitėmis ir mėnesiais. Vienas iš mano prioritetų suvokti, Europolo e, e, vartotojų pagrindinius lūkesčius ir uždavinius. Aš susitikau su ministrais, daugiau kaip su 20 valstybių policijos e, struktūrų atstovais ir taip pat muitinių direktoriais įvairiose valstybėse narėse. Ir kaip Europolo atstovė, vadovė, aš norėčiau žinoti, ko šios suinteresuotos šalis tikisi iš Europolo, kokie yra e, strateginiai ir operatyviniai lūkesčiai. Pasikalbėjusi su daugumos valstybių narių atstovais, aš galiu patvirtinti, kad nacionalinės struktūros yra patenkinos tos Europolo gaunama parama. Palankiai buvo įvertinta operatyvinė pagalba, taip pat Europolo sukaupta patirtis kovojant su organizuotu nusikalstamumu, internetiniu nusikalstamu ir taip pat atliekant tyrimus valstybėse narėse. Tačiau policijos struktūrų vadovai ir muitinių vadovai sakė, kad Europolas galėtų įnešti didesnį indėlį ir todėl aš norėčiau, kad šitas bendarbiavimas iš tikrųjų mm, gerėtų. Nacio, nacionalinės mm, baudžiamojo tyrimo institucijos prašė daugiau ekspertinės pagalbos ir taip pat prašė, kad šita prioritetinė europinė veikla padėtų dirbti nacionaliniu lygmeniu ir kad būtų užtikrintas bendarbiavimas taip prokuratūrų tarp valstybių narių. Rugsėjo mėnesį bus pateikta ataskaita apie mūsų išvadas ir taip pat bus pristatyti mūsų tolesni siūlomi žingsniai. Per pirmasias savo e, veiklos savaitės aš siekiau sustiprinti bedarbiavimą su kitomis susijusiomis giminingomis agentūromis. Labai svarbu užtikrinti papildomumą ir lankstumą, kad bendradarbiavimas tarp agentūrų būtų kuo atsakingesnis ir veiksmingesnis. Aš susitikau su kai kurių e, agentūrų atstovais ir jau pasiekė konkrečių rezultatų su Eurojust, SIPOL, pagrindinių, pagrindinių žmonių, pagrindinių teisų agentūros, EULISA, lyčių lygybės instituto atstovai ir EUS agentūros atstovais. Aš susitikau, taip pat susitikau su Frontex direktoriu ir pirmą kartą mes suorganizavome bendrą mūsų valdybų posėdį siekdami aptarti svarbiausius mums abiems rūpinimus klausimus. Mes tikime sustiprinti operatyvinį ir strateginį bendradarbiavimą ir aš tikiuosi, kad ir dabar bendradarbiavimas yra neblogas ir jis bus stiprinamas. Europolas mm, naudosis agentūrų e, e, tinklais ir tai padės mums sustiprinti bendradarbiavimą ir užtikrinti kuo geresnę sinergiją tarp agentūrų. Kaip ir kiekvienas naujokas, aš per pirmasias savaitės turėjau susipažinti savo vadovaujamos agentūros, su savo vadovaujamos agentūros struktūras, stengiuosi suprasti, kaip mano kolegos dirba. Todėl aš pradėjau iš karto susitikinėti su mano bendradarbiais, siekdamas su, susipažinti su kolegomis neformaliai ir taip pat e, susipažinti su jų darbo aplinka. Aš konstatavau, kad Europolas gerai organizuota organizacija, kurioje dirba motivuoti ir patyrę ekspertai. Iš tikrųjų labai malonu buvo pradėti dirbti Europole ir padėti žmonėms užtikrinti kuo didesnį saugumą. Pavyzdžiui, labai svarbu buvo susitikti su Ispanijos atstovais, kurie padėjo išryškinti pakankamai svarbę įslaptintą informaciją. Labai svarbu kovoti su nelegalia migracija ir padėti nacionalinėms struktūroms kovoti su antrinė migrantų banga, kuri nukreipta į ES ir šią savaitę mes apie tai kalbėsime Innsbruke neformale vidaus ir, vidaus ir teisingumo reikalų taryboje. Europolas vykdo labai svarbų vaidmenį kovodamas su e, nelegalia migracija ir migrantų išnaudojimu bei vaikų išnaudojimu. Šita migracijos e, kryptis yra viena iš pelningiausių uh, žmonių gamendojams. Ir todėl čia yra specializuojamas ir tam tikroje kryptyje plauti pinigus. Todėl labai svarbu, kad nacionalinės baudžiamo persekiojimo struktūros atliktų tinkamą e, tyrimą ir mes padėjome, pavyzdžiui, atlikti tokius tyrimus, ypač kai buvo nužudyti žurnalistai Maltoje ir Slovakijoje. Europos parlamentas griežtai pasisakė už tai, kad Europolas imtųsi ryštingo vaidmens šiame tyrimė ir po to, kai Maltoje ir Slovakijoje prasidėjo nacionalinis tyrimas, buvo paprašyta Europolo pagalbos. Mes ir toliau bendradarbiaujame su Maltos ir Slovakijos policijos struktūromis. Bendradarbiavimas yra veiksmingas. Mes toliau remsime Slovakijos ir Maltos policijos pareigūnus atliekant šį tyrimą. Perinant prie Europolo iššūkių. Kokiegi jie? Vienas iš didžiausių, manyčiau, yra susirūpinimas dėl finansavimo, dėl išteklių. Jeigu mes imsimės naujų operatyvinių iššūkių ir jeigu mes sieksime kaupti duomenis, labai svaru Europolui užtikrinti galimybę atnaujinti informacinės technologijas, o tai reiškia, kad padidės darbo krūvis ir daugiau paramos reikės teikti valstybėms narėms. Neseniai Europolo valdyba patvirtino biudžeto projektą, pagal kurį numatyta pakankamai daug investicijų, tačiau dabartinis finansavimo pasiūlymas Europolui 19 metams yra per mažas siekiant patenkinti Europolo lūkesčius, tuo labiau, kad lyginant su 18 metais biudžetas yra ženkliai mažinamas. Mes susitikdami su kitomis agentūromis supratau, kad Europolas yra viena iš veiksmingiausiai veikiančių ES agentūrui. Visi puikiai supranta, kad ES turėtų daugiau investuoti į saugumo priemonės Tai reiškia finansuoti be kitako ir Europolą. Aš kaip Europolo direktorė. Europol... Esu susirūpinusi dėl tos takoskiros tarp mūsų pateiktų biudžeto pasiūlymo ir to pasiūlymo, kuris yra numatytas 19 metų ES biudžete. Skirtumas yra 21 milijonas eurų ir 28 etatai daugiametę finansinę programą pirmiems 27 metams taip pat reikėtų vertinti kaip tokią, kuri nedidins mūsų finansavimo. Jeigu bus užtikrintas finansavimas, tai mes galėsime įvykdyti savo uždavinys, jeigu ne, tai turės poveikio mūsų veiklai ir mūsų operatyvinėms galimybėms. Mes suprantame, kad Graikijoje reikėtų atlikti antrąją peržiūrą, taip pat Balkanų valstybėse reikia nukreipti mūsų pajėgas ir mes puikiai turime suprasti, kad tos valstybės uh, tiesiog šaukėsi mūsų paramos, o aš kaip vadovė manau, kad reikalingas tvarus finansavimas. 17 metais mes e, teikėme pagalbą 20 tūkstančių nacionalinių lygmenių įvykdytų operacijų, o dabar jų bus daugiau Ir todėl reikės dabar dar daugiau finansavimo siekiant kovoti su terorizmu ir pinigų plovimu. Mes turime turėti informacinių technologinių e, e galimybių, kad galėtume atlikti savo e, e, uždavinius. Tačiau nežinia, ar tai pavyks. po 2010 metų, kai Europolas tapo agentūra, e, nuolat buvo skiriamos papildomos lėšos Europolui, tuo labiau, kad Europolas padėjo pasitikti saugumo iššūkius. Aš norėčiau padėkoti Lybe komitetui, kuris visuomet išreiškė paramą pastaraisiais metais Europolui specialusis komitetas dėl kovos su terorizmu buvo įsteigtas. Tai buvo labai gera mintis, bet to dėkoju parlamentui, kad jis ragino komisiją pasiūlyti bendradarbiavimo sutartį su trečiosiomis šalimis, iš kurių kyla didžiulė migracijos grėsmė. Taigi aš ir toliau sieksiu, kad mes galėtume dirbti savo įgaliojimų ribose. Žinoma, Aš tikiuosi, kad jūs pateiksite konkrečių klausimų ir baigdama norėčiau pasakyti, kad kad mūsų baudžiamojo tyrimo visuomenės lūkesčiai yra didžiuliai, mes turime teikti jų prašomą pagalbą, kadangi saugumas yra visiems mums svarbus dalykas, o tai reiškia, kad mes turime skirti pakankamai išteklių mm, mūsų veiklai. Taip pat norėčiau dar kartą pasakyti, kad labai svarbu užtikrinti tvarius ryšius tarp Europolo ir Europos parlamento ir žinoma, aš esu visada pasirengusi dirbti stiprindama šiuos ryšius. Esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū, ponia Debol, už visus paaiškinimus, ypač susijusius su biudžeto ir finansavimo klausimais, su kuriais tenka susiturti Europolui. Yra nemažai norinčių kalbėti kolegų. Pirmiausia, ponas Dijas Demera, prašom. Dėkuoju, pirminkė. Dėkuoju taip pat Europolo vykdomai direktoriai puikiai e, labai džiaugiamės, kad atvykote pas mus e, praėjus vos 70 dienų jums pradėjus eiti šias pareigas. Kalbėjote apie tikslus, iššūkius ir prioritetus. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į tikslus, nes jie mums e, žinomi dar nuo praeitų jūsų vizito ir puikiai pasilgėt, kad juos pakartojote. Kyla iššūkių dėl nepakankamų išteklių. Kalbėjote apie 21 milijoną, apie 38 etatus e, kurių reikia, nes informacinių technologijų skyrius yra Europolo stuburas ir tų etatų skaičiaus niekaip negalime mažinti. Faktiškai jau turime tokios patirties, daugelis projektų nebuvo užbaigta dėl biudžeto išteklių nepakankamumo. Tai pirmoji mano pastaba. Antra, manome, kad um, laikotės labai um, protingo uh, požiūrio susijusios su tuo, kad bendradarbiaujate su policijos vadovais iš 20, 20 valstybių ir su daugeliu agentūrų. Operatyvinė parama, investicijos į technologijas, bendradarbiavimas su parlamentu siekiant užtikrinti skaidrumą, tikrinimą, visa tai itin svarbu. Manau, kad e, žinote, jog e, rugsėjo mėnesį vyks trečiasis e, parlamentinio tikrinimo grupės posėdis. Tikimės, kad taip pat dalyvausite. Dar asmeniškai norėčiau pakomentuoti štai ką. Praeitą savaitę parlamentas patvirtino savo rekomendacijas dėl operatyvinių susitarimų uh, patvirtinimo tarp Europolo ir Jordanijos, Turkijos, Egipto, Libijos, Alžyro ir kitų. Galbūt galėtumėte pakomentuoti tai. Ir įsakyti um, savo nuomonę apie tokių sustarimų pridėtinę vertę. Ačiū, ponė vykdomai direktorė. Aš taip pat džiaugiuosi, kad atvykote į mūsų posėdį. Visiškai e, suprantu jūsų susirūpinimą dėl to, kad e, sumažėja Europolo biudžetas, o užduotis nemažėja, tik didėja, reikia didesnių pajėgumų joms atlikti. Ačiū, kad mus perspėjote. Žinoma, mes taip pat prisimame atsakomybę už dėrybas su komisija ir taryba dėl biudžeto. Man teko pačiai nemažai bendrauti su TVR tarnybomis valstybėse narėse ir manau, kad visi supranta, kokį svarbų vaidmenį atlieka Europolas. Labai glumina tai, kad e, sritise, kuriuose Europolas gali padėti užtikrinti sinergiją sritise, kurios yra itin svarbios, norint kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir kitais nusikaltimais, įskaitant terorizmą. Valstybės narės nelabai supranta, kas yra pastatyta ant kortos. Europos um, finansinių tyrimų uh, skyrius jo prašė Europolas uh, ir mūsų parlamentas uh, teikė tokį pasiūlymą, kai vyko penktasis dėrybų dėl kovos su pinigų plovimu raundas, bet e, nepavyko patvirtinti tokio pasiūlymo, jis e, buvo užblokuotas. Jeigu taryba ir jos veikloje dalyvaujančios vyriausybės nori rimtai kovoti su terorizmu, jos turi taip pat rimtai būti nusiteikusios e, kovoti su pinigų plovimu ir organizuotų nusikalstamumu nes būtent jis, aišku, labiausiai gauna pelno iš tokios veiklos. Kalbant apie bendradarbiavimą, daug jau daroma neformaliai, bet e, jis turi būti ir oficialus, ir formalus. Aš noriu pasteirauti dėl pažangos, paklausti, kokių problemų išvelgėte. Kai kurios valstybės narės e, dabar nelabai daug imasi veiksmų susijusių su kriptovaliutomis, nepaisant to, kad puikiai žino, kad tai yra dažnai naudojama pinigų plovimo priemonė. Minėjote tyrimus Maltoje, Slovakijoje dėl žurnalistų nužudimo Tuose tyrimuose valdžios institucijos prašė Europolo pagalbos, bet e, žinome, kad e, Maltos atveju toks bendradarbiavimas buvo ribotas e, dėl paties Europolo įgaliojimų apribojimo. Juk Europolas negali daryti daugiau, nei valdžios institucijos jo prašo ir jeigu jos e, nepakankamai prašo, jos nėra rimtai nusiteikusios ir mano nuomonė būtent tokia yra padėtis Maltoje. Dėl to e, kyla pavojus ir paties Europolo reputacijai. Galbūt galėtumėte tai pakomentuoti, ką manote, kaip suvokiate šiuos klausimus. Taip dirbate e, visai neseniai, bet esu tikra, kad iš savo e, pavaldinių e, jau susidarėte įspūdį. Ačiū, prašau kolegų visų kalbėti tikrai neilgiau nei po dvi minutės. Pone Makovei, ačiū. Dvi minutės man. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs pradėjus eiti šias pareigas. Sustinkame pirmą kartą. Taip pat linkiu Jums sėkmės. Mano nuomonė, Europolas yra busimasis ES Interpolas. Ir jis faktiškai jau toks yra Jis e, yra pagrindinė agentūra kovojant su kibernusikaltimais, sunkiais nusikaltimais, tarp valstybiniais nusikaltimais ir kitais. Siekiama jų išvengti, juos nustatyti, su jais kovoti. Ir Europolas šioje srityje labai svarbus. Dabar konkrečiau kalbant, e, žinoma, svarbiausia yra jūsų biudžetas. Kaip e, jau sakė kolegė Ana Gomes, Labai sunku suprasti, kodėl 2019 metų biudžetas mažinamas 8 e, e, milijonais eurų palyginti su 2018 metų biudžetu. E, tokiomis aplinkybėmis, kai pareigos, prievolės, darbo krūvis Europole tik didėja. Kalbame apie kovą su kibernusikaltimais, apie teroristinių išpolių prevenciją, apie sunkius nusikaltimus, jų taip pat daugėja, kaip ir tarp valstybinių nusikaltimų ir sukčiavimo atveju. Turiu kelis klausimus. Kalbant apie siūlomus veiksmus ir tuos 8 milijonus, kokios veiklos Europolui tektų atsisakyti 2019 metais netekus šios sumos. Ar kuri nors ta veikla jau buvo suplanuota 2019 metams? Ir trečiasis klausimas. Kokie yra finansiniai poreikiai ir prioritetai? At finansiniai poreikiai atitinkantis prioritetus pagal 2019 metų biudžetą. Tai yra, kurie, kurios lėšos, kiek tų lėšų jums būtina, kad galėtumėte patenkinti tuos svarbiausius poreikius atitinkančius jūsų veiklos prioritetus. Ačiū, ponė Intfeld. Dėkuoju. Pana Debol, dar kartą sveikinu Jūs Libė komitete, nes jau antrą kartą atvykote pas mus. Grįžtu prie to, ką sakė ponia Gomes dėl nužudimų tyrimų Maltoje ir Slovakijoje. Minėjote gerą bendradarbiavimą, kalbėjote apie tai, kad vietos institucijos džiaugiasi jūsų pagalba, ją patenkinti. galbūt e, gana kukliai vertinate, atsižvelgiant į pirmuosius e, požymius. Faktiškai praėjus daugeliu mėnesių ponų žūdimų dar net nepradėta nieko aiškinti visuomeniai, dar nieko neaišku ir uh, dar niekaip e, nieko nepavyko įsiaiškinti dėl tų nužudimų. Jūs teikiate techninę pagalbą, bet atrodo, kad e, tuo viskas ir baigėsi. Slovakijoje policijos vadas e, turėjo pasitraukti savo pareigų. Kyla klausimų dėl to, kad čekų žurnalisto telefonas Slovakijoje nebuvo konfiskuotas. Man įdomu, kiek apie tai žino Europolas. Galbūt turėtumėte daugiau informacijos. Minėjote, kad labai kuo daugiau, kiek tik galėjote, padėjote Maltoje ir Slovakijoje. Taigi, kokiu apribojimu iš tikrųjų kilo ir kuriuose sritise jums reikia daugiau priemonių arba įgaliojimų. Be to, kai kuriuose valstybėse narėse nukenčia teisinės valstybės principas, matome teisminių institucijų, kurios nebėra priklausomos, netgi pačios valdžios institucijos kartais dalyvauja plaunant pinigus arba korupcijoje. Priežiūros institucijos, e, kurios turi stebėti, kaip įgyvendinama kovos su pinigų plovimu direktyva, pavyzdžiui. Taigi, ką tai reiškia konkrečiai jūsų kasdienėme darbe, pavyzdžiui, dalyjantis informaciją e, dėl e, E, finansinių tyrimų e, skyrius. Jūs žinote, kad e, kai kurie partneriai gali būti nepatikimi. Kaip sprendžiate šią problemą? Ačiū, panas Cilovski. Dėkuoju, pirminkė. Ačiū, ponia, kad atvykote į mūsų posėdį. Esu čia, dešinėje. Ačiū. Man skirta tik dvi minutės, tad pateiksiu tris trumpus klausimus. Pirma, Prieš dviejus metus jūsų pirmtakas mūsų komitete minėjo, kad um, kovos uh, su su sukčiavimu um, uh, padirbant rydos rezultatus. Pavyzdžiui, čia Belgijoje žinote, kad uh, Tai labai aktuali problema, e, kainuojanti kasmet 13 milijardų eurų. To sukčiavimo tarp ant ridos e, rodmenis tiek e, kainuoja. Buvo pažadėta imtis veiksmų šioje srityje, bet nieko nebuvo padaryta. Ką galite apie tai pasakyti? Be to, pareigūnai krizės šalise. Aš esu šešėlinis pranešėjas biudžeto komitete ir visuomet norėjau padidinti biudžetą Europolui, kad pareigūnai galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis šalise, kuriuose kilusi krizė, pavyzdžiui, Libijoje, kur tenka kovoti su kontrabandininkais. Ir trečias klausimas, ar pavyko pagerinti keitimąsi duomenimis tarp valstybių narių ir Europolo, nes žinau, kad 2016 metais buvo valstybių narių, kurios neteikė informacijos, teikė tik nedaug informacijos, tad noriu paklausti, ar padėtis pagerėjo. Tad tikiuosi, kad į tris klausimus atsakysite konkrečiai. Ačiū ir paskutinis klausimas, panas Dupre, prašom. Uh, Ačiū pirmininkė. Labadiena, gerbiama direktorė. Labai džiaugiuosi Jūs matydamas praėjus dviem mėnesiam, šiek tiek daugiau negu dviem mėnesiam nuo paskirimo. Du bendro pobūdžio pastebėjimus išsakyčiau. Aš Jūsų labai atidžiai klausiausi ir bijau, kad e, filosofija kurie vadovaudomės jūs apibrėžite Europolo vaidmenį, yra labai pagrįsta. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europolas labai svarbus kaip informacijos keitimosi centras. Jūs kalbėjote apie tai, kad Europolas yra analizės centras. Europolas yra uh, spaudimo imtis iniciatyvos ir koordinacijos centras. Aš e, manau, kad būtent tokia filosofija reikia vadovautis, nesikišant į nacionalinių e, institucijų kompetenciją, bet tik padidinant jų efektyvumą ir veiksmingumą. Dar norėčiau pasakyti, kad prašymas suteikti Europolui daugiau finansavimo ir daugiau etatų man yra visiškai suprantamas. Aš pats esu biudžeto komiteto narys, aš jau girdėjau kolegų iš EPP apie tai kalbant ir aš manau, kad mes turėtume sutelkti biudžeto ir lybę komitetų energiją ir pagerinti dabar susidariusią padėtį. Kol kas dėja e, Europolo atžvilgių e, Europos komisijos administracija pasielgė netinkamai. Uh, Aš norėčiau pateikti du operatyvinio požiūrio klausimus ir jie yra susiję su darbais, kuriuos mes atliekame specialiajame e, terorizmo komitete parlamente. E, mes kalbame apie skirtingų valstybės narių policijos bendradarbiavimą ir čia buvo kalbama, e, jog dabar iškyla rizika dėl to, kad duomenys yra užkoduojami. Aš žinau, kad bus randama pinigų atkodavimui, ką konkrečiai jūs darote šiame kontekste ir ar koordinuojate pastangą su nacionalinė administracija. Kitas klausimas, ponė Bolė. Dramos, kurios destabilizuoja politiškai ES visuomenėje, e, neramumų dėl to kyla. Tai, kas vyksta viduržėvio jūroje, yra tragiška padėtis. Mes kalbame apie priekybą žmonėmis, apie kontrabandininkus. Mes e, norime, kad būtų imamasi veiksmų šioje srityje, nes e, tie faktai smogia visai ES. Norime, kad ES parlamentas būtų aktyvesnis. Ką jūs darote konkrečiai, kad kovotumėte su tais priekeiviais žmonėmis ir ką jūs e, darote e, koordinuodami savo veiksmus su Frontex agentūra, nes e, kaip yra pasidalinta vaidmenimis su ta institucija? Labai ačiū. Pone Bolė, prašau žodis, žodis jums. Labai ačiū, ačiū už klausimus. Aš nedelsdama pradėsiu nuo ponio, pono Diezdemera klausimo. Ačiū, kad paremėte Europolo prioritetus ir tikslus. Iš tiesų, su informacijos technologijų skyriumi problemų iškilo pastaruoju metu. Pastaraisiais metais dėl teroristinių išpolių, dėl migrantų kontrabandos reikėjo sustiprinti Europos e, kovos su terorizmu centro ir migrantų, e, migracijos centro e, pajėgas ir biudžetą atitinkamai, todėl reikėjo sutaupyti mums savo biudžetą ir pirmiausia informacijos technologijų sąskaitą ir kai kurie projektai turėjo būti uh, iškelti iš prioritetų sąrašo. Informacijos technologijų departamentas yra labai svarbus Europolui, visų pirma dėl techninės paramos, o taip pat dėl to, kad Europolas kaip informacijos taškas turi e, surinkti informaciją, ją pasikeisti, ją turi apdoroti ir mes turime šiuo požiūriu išlikti aukščiausios kokybės. Todėl reikia resursų informacijos technologijų sistemoms plėtoti, nes taip valstybėms narėms galėsime padėti. Taigi technologijos yra labai svarbios. Bendradarbiavimas su GPSG yra labai svarbus. Jau pirmas susitikimas įvyko Bulgarijoje, mes buvom stebėtojai. E, paskui tos institucijos vadovas atėjo į mūsų valdybą ir paaiškino apie galimą bendradarbiavimo struktūrą, apie valdybos veiklą. Man atrodo, kad labai gerai yra tai, kad politiškai bus kontroliuojama Europolo institucija ir mes galėsime užmėgsti glaudesnius ryšius su nacionaliniu ir neis ir Europos parlamentu. Taip pat mes kalbame apie e, tai e, kokios gairės ateitie agentūrai galėtų būti išduotos. Taip pat aš esu pasirengusi atsakyti į visus jūsų klausimus susijusius su e, šia instituciją, sustiksime vėlgi rugsėjo mėnesį ir visas teminės sritis aptarsime. Operatyviniai sustarimai su trečiosiomis šalimis yra labai svarbus e, Europolui, nes mes neturime operatyvinių sustarimų su trečiosiomis šalimis now. dabar. Ir e, kalbame apie E, išorinius ir vidinius ES ryšius, taigi turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas suteikia gairių Europos komisijai ir leis susitarti dėl teisinių pokyčių šioje srityje. Mes turime užsitikrinti, kad e, surinksime tiksliausią informaciją ir ji leis atsakyti į saug... sureaguoti į saugumo grėsmės ES. Pone Gomes. Europos FIU Maltos ir Slovakijos atvejais. Federalinis tyrimų skyrius. Dar dėl kriptovaliutų. Ką aš išsiaiškinau, besilankydamas skirtingose valstybėse narse, daug valstybių narių prašo Europolo pagalbos, pavyzdžiui, atlikan, atliekant E, vadinamojo tamsiojo tinklo tyrimus. Mes ne tik turime padėti tuos tyrimus atlikti, bet išsiaiškinti, kokie srautai ten egzistuoja ir padėti mokyti pareigūnus, policininkus, net prokurorus apie tamsųjį tinklą, nes e, jie norėtų sužinoti, kaip naudojama kriptovaliuta, kaip jie piknaudžiaujama, kokie yra kiti tamsiojo tinklo resursai. Aš žinau, kad skirtingos valstybės narės yra gerai pasirengusi, su SEPOL direktorium jau apie tai kalbėjau. E, galvojame, kaip mes galėtume suorganizuoti mokymus, nes jeigu mes turėsime numatyti mokymus Europolo lygmenių, mes turėsime paremti operatyvinius tyrimus. Taigi atsakymų čia reikės ieškoti. Europos e, e kibernetinių nusikaltimų e, centras. Mes turime skopę daug patirties šioje srityje, jau yra nemažai specialistų, kol kas paklausa jiems yra didesnė negu galimybės, bet mes tengiamės su tuo susidoroti. Valstybėse narėse šiuo metu yra mokomi pareigūnai kartu su valstybėmis narėmis. E, stengiamės sutelkti specialistus ir bendradarbiauti per tinklą, keičiantis patirtimi, keičiantis mokymo galimybėmis. Norime remti valstybės narės, sprendžiant šios svarbus klausimus. Pažanga turi būti pasiekta, tai yra aišku. Dėl Maltos ir Slovakijos. Ta klausimą aš atsakysiu vėliau. Ir dėl E, finansinio bendradarbiavimo skyrių, labai glaužiai bendradarbiauja FIU ir Teisėtvarkos agentūros, kad būtų pasiekta pažangos. Mes pradėjome operatyvinius tyrimus, e, atliekame ekspertizes, organizavome konferenciją Europolo lygmenių šiuo klausimu. Tačiau suprantame, kad pažanga turi būti pasiekta ir žmonės turi būti informuojami. Taip pat mes matome, kad tas bendradarbiavimas yra antras pagal reikšmę atliekant tyrimus, todėl reikia numatyti tolimesnių žingsnių. Pone Makovėjai, labai ačiū. Ačiū išsveikinimus man dėl biudžeto. Šiuo metu siūlomas biudžetas būtų deficitinis. Siūlomame biudžete būtų padarytas poveikis vykstančiai veiklai. Pavyzdžiui, svečių pareigūnų įdarbinimas karštuosiuose taškuose, atkodavimo platformų eksploatavimas 2016 e, metais turėtų būti numatytas taisomasis biudžetas, taigi bus suteikti 5 papildomi milijonai eurų E, ir tokiu būdu mes galėtume panaudoti tos lėšus naujai atkodavimo platformai. 2019 metų pirminėme biudžeto projekte tai nėra numatyta, todėl mes negalėsime numatyti tos atkodavimo platformos eksploatavimo darbų. Dar 26 papildomų pareigūnų įdarbintų 2018 metų išlaikymas ir penkių naujų laikinų uh, E, darbuotojų įdarbinimas 2019 metais kainuos papildomai. Visą tai turi būti siejama su metiniu Europolo biudžetu. Paklausa auga skirtingose srityse. Aš visą laiką girdžiu sakant, kad Europolas turi būti jaučiamas labiau, o ne mažiau. Mes norime, kad Europolas mums remtų tyrime, ir matome, kad E, yra raginama kurti bendradarbiavimo tinklus su visomis valstybėmis narėmis. Mes turime sukurti kuo didesnę teisėtvarkos vartotojų, naudotojų bendruomenę. Labai dažnai, kai aš važiuoju valstybės narės ir net su muitinėmis bendrauju, girdžiu, kad Europolas turėtų būti aktyvesnis. Jie nori, kad Europolas dalyvautų jų veikloje. Jie patys nori nusiųsti savo ryšio pareigūnus. Jie nori keistis daugiau informacijos su Europolu. Uh, Vis daugiau ir daugiau operacijų yra organizuojama. Pastaraisiais metais e, jų skaičius padidėjo, todėl dabar turime išskirti prioritetus, kuriams valstybėms narėms pirmiausia reikia padėti šis bendradarbiavimas e, sudėtingose, delikačiuose tyrimuose, kaip mano minėtose Maltos ir Slovakijos žurnalistų nužudimuose, yra būtinas ir ateitie, aš manau, tokių poreikių skaičius tik išauks. Turime sustiprinti analitinio tyrimo kokybę, nes valstybėms narėms yra neįmanoma e, daug investuoti į tokį darbą. Varsiems narėms reikia operatyvinės paramos, nes taip mes galime suteikti uh, valst... ES paramą jų tyrimuose. Saveikumas reikalauja daugiau resursų ir mes norėtumėm sukurti taip pat naujas paslaugas, pavyzdžiui, teisminio tyrimo priemonės, kurios šiuo metu yra valstybėms narėms per daug brangios. Konkretus poveikis 2019 metams. Jeigu biudžeto projektas, kurį valdyba, patvirtino valdyba šių metų vasario mėnesį Europolui, nebus suteiktas, iškils problemų teikiant antrinius e, saugumo patikrinimus vadinamuose karštuosiuose taškuose. Taip pat bus labai sunku sukurti naujus metodus ir techninės priemonės kovoti su nusikalstamu tamsiajame internete. Kol kas labai nedidelė komanda šioje srityje dirba, o paklausa matome labai didelė. E, pagalba besivystyti šioms šali, besivystančioms šalims. E, ji reikalauja tūkstančių pareigūnų, valstybės narės turi labai aktyviai prisidėti tokio, prie tokių kriminalinių tyrimų. Turime ieškoti operatyvinių, techninių sprendimų, informacijai su kelionėmis apdoroti, kad mes galėtumėm geriau kontroliuoti ES išorės sienas. Dar vienas dalykas - kryžminė patikra Ji dabar turi būti vykdoma automatiškai, automatizuota turi būti, kad ji būtų lengviau atliekama ir mažiau pinigų būtų išleidžiama e, atitinkamiems duomenėms surinkti. Taip pat turime remti valstybės narės, išaiškinant e, nelegalią e, informaciją per žvalgybos tinklus valstybių narių specialiosios tarnybos čia turės bendradarbiauti. Europolo yra paprašyta, kad jis koordinuotų jų veiklą, kad tas tinklas būtų koordinuojamas per mus, mes tą galime padaryti, bet aišku, kad tam reikia resursų. Taip pat, kaip jau sakiau, turime pagerinti kovą su pinigų plovimu ir, finansavimo, finansa, ir terorizmo finansavimu. Turime kalbėti apie finansinės žvalgybos skyrių steigimą ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą. Čia dar labai daug ką galima padaryti. Ir kaip aš jau sakiau, Europolas turi būti plečiamas pasitelkiant informacijos technologijas, naujasias technologijas, mes turime būti novatoriški, mes turime panaudoti viską, kas egzistuoja rinkoje, tai, ką gali panaudoti nusikalteliai ir teisėtvarkos institucijos taip pat turi naudotis naujomis technologijomis. Atskiroms valstybėms tą padaryti yra praktiškai neįmanoma. Ačiū poniai Bol už labai nuoseklius, ištamius atsakymus į mūsų klausimus. yes. Which is, yes, of it was course. just a pause, so it was. No, no, I can uh, give an answer. Okay, to please go ahead. Yeah. Indeed. Uh, Europolo veikla atliekant e, tyrimus valstybėse narėse žinoma, priklauso nuo mūsų įgaliojimų. Aš su Maltos ir Slovakijos policijos pareigūnais kalbėjau tą temą. Prieš teikiant paramą Europolui nebuvo lengva gauti leidimą, kad darbuotojai galėtų dirbti atliekančios tyrimus Iš tikrųjų, visada, kai kyla problemų, reikia aptarti visus klausimus su vietos institucijomis. Europolas tose valstybėse buvo e, priimtas kaip tyrimo sudedamoji dalis. Gali dalyvauti mūsų atstovai teisme ir teikti liūdį, e, paliūdėjimus. Taigi mes esame bendros komandos sudėtinė dalis ir mes galime netgi vadovauti tyrimo grupiai. Tačiau teismų institucijos turi suteikti tokius įgaliojimus. Liepos 11 dieną mano kolegos pateiks išsame informaciją apie šiuos du vykstančius tyrimus dėl Dėl telefono pokalbių mes jų netyrėme Slovakijoje. Dar trys konkretus klausimai. Kadangi turime tik tai dvi minutės, aš uh, siūlyčiau palūkėti, kol aš atsakysiu tas klausimus raštu. Kolega Deprei, dėkuoju už jūsų klausimą. Aš taip pat atsakysiu į, į jums, jei neprieštaraujate raštu. Pone Intveld, aš pateikiu dar vieną klausimą dėl informacinių mainų dėl problemų kai kuriuose valstybėse susijusių su demokratinės valstybės principų pažeidimu. Ar į šitą klausimą taip pat atsakytumėte raštu? Gerai, atsakysiu ir jums raštu. Dabar atrodo, aptarėme visas mums rūpimas temas, į kitus klausimus bus atsakyta raštu. Labai atsiprašau už nesusipratimą kad aš nutraukiau jūsų atsakinėjimą į klausimus. Kolegos pas, išsakė mintį, kad e, mes remiame jūsų institucijos e, veiklą ir norime, kad ta veikla įgautų įvai, pačią įvairiausią konkrečią e, išraišką. Penktasis darbo tvarkės klausimas. Šengino teisės aktų teikin, taikymas e, e, Rumunijoje ir Bulgarijoje sienų patikros atsisakė, atsisakymas. Balandžio mėnesį mes nutarėme parengti savo iniciatyvą pranešimą dėl Bulgarijos ir Rumunijos įtraukimo į Šengino erdvę, turėdami omenyje, kad jau septyneri metai Rumunija ir Bulgarija įvykdė visus e, reikalavimus, kurie leistų prisijungti joms prie Šengeno erdvės, tačiau taip nevyksta. ES piliečiai šiuose valstybėse negali pasinaudoti laisvo judėjimo laisvę. Tuo labiau, kad šitos abi šalys esmingai prisideda prie ES saugumą, užtikrindamos išorės sienų apsaugą, tačiau pačios dėl politinių priežasčių negali pasinaudoti Šengeno erdvės privalumais. Plenarnėje sesijoje vyko diskusijos taip pat gegužės mėnesį ataskaitoje dėl Šengeno erdvės, kuri buvo pateikta gegužės mėnesį, buvo e, konstatuotas tas fauktas ir mes šią nuomonę norėjome dar kartą patvirtinti savo nuomonę, kad parlamentas įsitikinęs, kad Rumunija ir Bulgarija turėtų artimiausių metų prisijungti prie Schengeno erdvės, pasinaudojant dviejų pakopų procesu. Taryba buvo pateikusi pasiūlymą dėl šitų valstybių įsijungimo į Šengino erdvę dešimtaisiais metais, tačiau nesulaukė pritarimo taryboje, po to buvo priimtas sprendimas dėl jūrų sienos ir dėl sausumos sienų. Sprendimas buvo atidėtas ateičiai ir jis nepriimtas nuo 2011 metų, o tai prieštarauja bet kokiems ES veikimo principams. Dviejų etapų procesai tiesiog nėra niekai pagrysti teisiškai ir jie kelia pakankamos rizikos. Tiesiog siekiant atsisakyti patikrų e, Europos Sąjung, prie ES vidaus sienų reiškia, kad informacinių mainų informacijos, sraut, main, informacijos mainų srautuose yra pakankamai didelės spragos. Anksčiau plečiant Schengeno zoną buvo priimti konkretus reikalavimai ir dabar jų nesilaikimas turės įvairių ekonominių ir socialinių pasiekmių ir toms jiems valstybėms, ir visai ES. Metinėme metinėje ataskaitoje dėl ES sutarties dėl įsveikimo apžvalgoje yra dar kartą grįžtama prie šio klausimo ir mes manome, kad pakeitimai, kurie pateikti mūsų pranešimui savo iniciatyva, yra labai svarbus, skatinantis priimti į Šengeno erdvę Rumuniją ar Bulgariją ir šitie pakeitimai bus svarstomi arba teikinėjami dar iki Liepos 21-osios. Ačiū. Aš pritariu viskam, ką Jūs pasakėte. Laikausi panašios pozicijos. Ne todėl, kad per tuos visus metus parlamentas laikosi tos pačios nuomonės, kaip teisingai buvo pastebėta, bet todėl, kad mes esam teisūs. Turiuomenyje, kad yra įvairių priežasčių, dėl kurių reikia suteikti galimybę būti pilnavertėmis Šengeno erdvės narėmis šioms dviems valstybėms, kadangi buvo nusitytos taisyklės, pagal kurias kiekviena valstybė, kuri patenkina visas sąlygas, turi dalyvauti Šengeno erdvėje. Ne tik parlamentas sako žodį, bet ir valstybių narių atstovai. Turiu konstatuoti, ar šitos dvi šalys patenkina įgyvenimo reikalavimus. Tos valstybės, kurios neįvykdo sąlygo, turi būti nubaudžiamas, o tos, kurios įvykdaus reikalavimus, turi turėti galimybę įsilieti Šengeno erdvę. Kitas dalykas Mes siunčiame signalą, Ir jeigu mes sakome, kad tos valstybės nenusipelnė būti Šengino erdvėje, turi suprasti, kad mes tų šalių piliečius vertiname kaip antrarūšius ES piliečius. Taigi mes turime suteikti ir šių valstybių piliečiams tą patį statusą, piliečio, ES piliečio statusą. Jūs klausėte manęs, ko mes galime pasimokyti iš praeities. Iš tikrųjų, mes turime suvokti, kaip nenaudinga priimti sprendimus šiuo klausimu vienbalsiškai. Mes tapome to vienbalsiško balsavimo įkaitais. Mes turime kovoti šioje srityje už europinį požiūrį. Lisabono sutartyje yra pakankamai daug sričių, kurios yra mūsų komiteto mm, veiklos įgaliojimuose, kuriuose priimamas sprendimas bendro sprendimų prieimimo procese, užsitikrinant daugumą, o nebūtinai reikalaujant vien balsio balsavimo. Valstybės narės turi laikytis šio uh, vienbalsiškumo principo ir dėl tos priežasties mes šitą problemą jau vilkiname keletą metų. Pone Veržijat Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes aš iš esmės viskam, ką jūs sakėte, pritariu. Ir ta, va, tam, ką sakėte jūs, ponė Koelio, mūsų frakcija nemato jokių priežasčių, kodėl Bulgarija ir Rumunija negalėtų būti visapusiškos Schengeno erdvės narės, kaip jūs sakėte, abi valstybės teikina tensinius reikalavimus jau daugiau negu septynerius metus, taigi išlieka tik tai politinis blokavimas, e, santykiai, priekaištavimas, kad NATO neturi jokių teisinių bazių m, buvo pasakytas, bet jis yra nepagrystas, nes e, jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie si, e, sausumos sienas, tai suprastumėm, kad e, kadangi tos sienos saugo Europos piliečius, tai jiems tik susidaro neteisingumo jausmas bulgarai ir rumunai, e, žmonės dirbantis e, prie sienų ar skirtingose sienos pusėse susiduria su tikra neteisybė. Ir tai tik tai dar labiau kurstant europietiškumą ir prieštaravimą Europos Sąjungai. Aš noriu Jums padėkoti už tai, kad perdavėte mums savo projektą. Aš manau, kad daugiau nebeteiksime pakeitimų, nes e, nedaugą galime pridurti. Mes e, negalime daug prieštrauti tam, ką Jūs prašėte, nes viskas gerai surašyta. Dėkuoju. Ademov. Ačiū pirmininkė, aš dėkoju, kad jūs parengėte šitą pranešimą. Aš reiškiu visą keliopą pritarimą jums. Iš tikrųjų mes turime siekti sprendimo dėl Burgurijos, Bulgarijos ir Rumunijos. Mes Europoje kalbame apie solidarumą ir teisingumą, tačiau Bulgarijos ir Rumunijos neprimame į Šengeno erdvę o tai reiškia, kad neužtikrinama pakankamai teisingumo. Bulgarija ir Rumunija nuo 2011 metų įgyvenino visus narystės kriterijus, tačiau iki šiol negali dalyvauti Šengino erdvėje, o tai yra tiesiog pažeminimas. ES mes kalbame apie teisės viršenybę kai kurios valstybės pradėjo mm, са ясно определени критериите за приемане в Шенген. Teisėsaugos procedūra ir abejoja dėl kriterijų įgyvendinimo, dėl įsileimo į Šengeno erdvę, tačiau šitie kriterijai jau seniai įgyvendinti ir šitas šalis vis dar nėra ES na, Šengeno erdvės narės. Į, yra valstybių, kurios siūlo dviejų pakopų principą šių valstybių atžvilgių. Pirmiausia, siūlo atsisakyti oro ir jūros sienų kontrolės, o po to pereiti prie sausumos sienos. Aš nežin, nesu įsitikinęs, ar tai suvienis uh, ES. Ko gero, tai labiau skatins euroskeptikus ir nacionalistus. Dėl tų mano minėtų priežasčių ir Rumunija, ir Bulgarija turi tai tapti lygiai vertėmis Šengeno erdvės narėmis. Ir manau, kad Kroatijai tai tas pats turėtų būti taikoma. Ačiū pirmininkė, norėčiau trumpai pasveikinti Jūs kaip pranešėja parengus puikų pranešimą. Europos Sąjungai šiandien laisvas judėjimas yra viena iš svarbiausių vertybių ir ji paukojama norint kuo geriau apsaugoti sienas reikia spręsti tam tikrus sunkumus susijusius su bendra prieglopščių sistema, Dublino reglamento reforma. Galima visų pirma sustiprintų silpniausias grandis mūsų politikoje tam. Noriu padėkoti, kad įtraukėt Kroatiją į savo pranešimą. Sėkmingai e, naudojame Šengino informacinę sistemą nuo praeitų metų ir e, naudojamės visomis mums e, skiriamomis sąjungos lėšomis prieš stojimą į Šengeno erdvę. E, Lieka vos keli mėnesiai e, ir jiems pasibaigus jau atitiksime e, keliamus kriterijus. Būtina užtikrinti, kad siekiant stiprinti Šengeno erdvę, europinius projektus joje, kad būtų laikomasi visų kriterijų ir reikalavimų. Ačiū. Pone Makovei, kalbėsiu rumuniškai, mano gimtaja kalba. Taip, tiesa, Bulgarijai ir Rumunijai vertinimo procesas jau užbaigtas. Joms ruošiantis e, stuoti, stoti į Šengino erdvę tarybą, komisija, parlamentas 2017 ir 2018 metais patvirtino, kad techninių požiūrių Bulgarija ir Rumunija jau pasiruošusios įstoti į Šengino erdvę. Šį mėnesį oficialiame leidinyje buvo paskelbtas sprendimas, kuriuo siekiama uh, panaikinti paskutinės kliūtis Bulgarijai ir Rumunijai įstoti į Šengino erdvę. Visą tai įsigalios 2018 m. rūpiučio mėnesį ir nebereikės šių priemonių perkelti į nacionalinę teisę. Labai džiaugiuosi, kad man teko e, renkti šį pranešimą dėl paskutinių e, kliūčių panaikinimo. Bulgarijai ir Rumunijai. Žinoma, noriu, kad mano šalis prisijungtų prie Šengino erdvės, bet norėčiau kai ką vis dėlto pakomentuoti. Komisija niekada nesiejo Bulgarijos ir Rumunijos stojimo su um, bendradarbiavimo ir um, tarifų nustatymo mechanizmu, kuris taikomas šioms šalims. Tai yra e, patikrinimo, e, bendradarbiavimo patikrinimo mechanizmas. Jis turi būti taikomas ir toliau, kol e, nebus įgyvendinti visi ten nustatyti kriterijai. Sakau tai todėl, kad Rumunijoje kiekvieną dieną arši kovojama su korupcija. Ir tai, ko gero, priešingas kovos su korupcijos darbo poveikis, šalutinis poveikis. Šyrit um, uh, iš pareigų buvo uh, nušalinta kovos su korupcijos skyriaus vadovė. Ji uh, vis kalbėdavo apie tai, kad viskas puikiai klostosi, kad institucijoms puikiai sekasi dirbti. Bet ko gero tai buvo politinis sprendimas, nes institucijos nenori, kad jos būtų tikrinamos. Manau, kad apie tai turėsime kalbėti kitame mūsų pranešime. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė. E, e, Visų pirma, aš noriu Jums padėkoti už darbą rengiančią pranešimą. Kaip sakė ponas Koelijo, nuo 2011 metų Bulgarija ir Rumunija jau tenkina kriterijus, E, reikalingus tam, kad prisijungtum prie Schengeno erdvės. Tai yra neteisingumo prieš šias valstybės demonstravimas, jau daugelį metų jis tęsiasi. Ir kas kart, kai tą neteisybę bandoma ištaisyti, susidurėme su įvairiomis kliūtimis. Ir tarp kitko, Europos parlamentas visuomet laikosi tvirtos pozicijos ir vienodos taisyklės turėtų būti taikomas visiems. Aš dėkuoju kolegams už paramą. Bet kai kalbam apie kliūtis prisijungti prie mūs, mums, prie šiandien erdvės, supraskim, kad jos yra grinai politinio pobūdžio. Ir šiandien, kai kalbam apie migracijos krizę, aš norėčiau pasakyti, kad uh, Ruma, Rumunija uh, Labai ženk... Bulgarija labai ženkliai prisideda prie migrantų kontrolės e, prie išorinės sienos. Mus remia e, pasienio, Europos pasienio agentūros. Kitas dalykas - Bulgarijos ir Rumunijos vidinės sienos kontrolė. Jeigu e, ji būtų panaikinta, tai resursai, kuriuos naudojame tai vidaus sienai saugoti, galėtų būti perkelti prie išorinės sienos, kurie labiau reikalingi. Kai kurios valstybės narės reikalauja, kad Bulgarija ir Rumunija papildomai stipriau saugotų sienas. Tai yra neteisybė mūsų piliečių atžvilgių. Mes turėtumėm kalbėti apie ekonominės pasiekmes. 2016 metų tyrimas um, parodė, kad sienos kontrolė Šengeno išornės erdvėje gali siekti 20 milijardų eurų. 2,4 milijardų, 2, 2, nuo 2 iki 4 milijardų kainuoja personalo išlaikymas. Todėl mes turėtumėm ir toliau stengtis daryti spaudimą tarybai. Labai ačiū ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir aš e, džiaugiuosi kolegų Libė komitete pasiekimą. Aderarė Rumunija. Labai džiugu, kad Europos parlamento nariai visuomet rėmė Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie šengenio erdvės. Tai taip pat labai svarbi žinia tarybai, kad nebūtų taip neteisingai elgiamasi su mūsų piliečiais. Šios dvi šalis techninių požiūrių atitinka visus kriterijus jau septynerius metus bulgarų e, ir rumunų viešosios lėšos investuojamos į išorės sienos apsaugą. Tai, kad e, TVR taryboje nepriimamas e, mums palankus sprendimas yra piknaudžiavimas gale. O Rumunijoje tai baudžiama laisvės atimimu, ponia Makovė juk kalbėjo apie korupciją. Neturėtume užmerkti akių dėl tokio piknaudžiavimo galiomis e, taryboje ir turime laikytis labai griežtos pozicijos Europos parlamente. Taigi, kolegos, e, prašome atlikti pakeitimų šiam, šiame pranešime, kad būtų galima stoti Šengino erdvę dviem etapais. Svarbu užtikrinti, kad mūsų šalis galėtų prisijungti prie Šengino erdvės, nors dabartinė padėtis nėra normali. Nieko negaliu pasakyti apie kovos su korupcijos skiriaus vadovės nušalinimo, bet kadangi šis klausimas jau buvo paliestas, noriu paminėti, kad dabar dirbama pagal slaptą protokolą dėl įvairių dokumentų klastojimo teisingumo srityje Rumunijoje, dėl teisinės valstybės principo nesilaikymo. Prašau neskaityti Euronews e, straipsnių. Ten e, ne viskas dėstoma e, tinkamai. Ačiū. Dėkuoju už tai, kad iš esmės pritarėte šiam pranešimui, jo esmei. Kaip jau ne vieną kartą minėta, Šengino erdvė yra ir problemos dalis, ir sprendimo dalis, tad e, norėčiau padėkoti e, pranešėjui už tai, kad dar kartą siunčia tokią aiškę žinę Europos parlamento vardu. Pone Makovei e, teisi, kad tikrovė yra kitokia. Bent e, vieną ministrą pirmininką girdėjau kalbant Europos parlamento plenarinėje sesijoje. E, ir tai buvo visiška netiesa. Jis sakė, kad Bulgarija ir Rumunija prisėmė įsipareigojimą ir turi atitikti visus e, CPM kriterijus. Bet netiesa, kad jų nesilaikoma tų kriterijų ir manau, kad visų pirma vadovai turi prisimti atsakomybę už tai ir sakyti tiesą. Taip, ponia Makovei. Labai trumpai noriu tik pasakyti, kad pritariu pranešimui ir noriu, kad Bulgarija ir Rumunija prisijungtų prie Šengeno erdvės, tą sakau jau daugelį metų. Neturėtume to uh, sieti su uh, CVM bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmu. Uh, um, tikrai remiu Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į uh, Šengeno erdvę, uh, bet nereikėtų susijęti to su bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmu CVM. Taip, manau, niekas tam neprieštarauja. Stojimas į Šengeno erdvę yra vienas dalykas, CVM taikymas kitas. Taip, prašom. Tik trumpa pastaba. Man nekyla jokių sunkumų dėl to, kad susijėtume korupcijos vertinimą su Šengeno kriterijais, jeigu nuspręstume tai daryti dėl visų valstybių narių. Tikrai nepriimtina, jeigu tai būtų taikoma tik kelioms valstybėms narėms, o kitoms ne. Ačiū, taip, tai teisingas požiūris. Kuo anksčiau rugsėjo mėnesį pranešėjai susirinks ir aptars gautus pakeitimų pasiūlymus, juos galite teikti iki Liepos 23-osios. Dabar galime pereiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Mūsų svečiai jau atvyko. Prašom. Thank you.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 Kolegos, siūlau pradėti diskusiją. Matau, kad e, ši diskusija sulaukė didelio susidomėjimo. E, visi nori klausytis dviejų Austrijos federalinių ministrų. Noriu pasveikinti poną Herbertą Kiklą. Jis jau čia pastate Jis netrukus atvyks į salę, tai vidaus reikalų e, ministras ir ponas Josef Mozer, Austrijos konstitucinio reformų, dereguliavimo ir teisingumo reikalų federalinis ministras. Labai džiaugiuosi, kad atvykote šiandien į Briuselį, kad pristatytumėte mums Austrijos pirmininkavimo prioritetus taryboje, Europos Sąjungoje, teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Austrijos pirmininkavimas vyksta e, labai e, svarbiu laikotarpiu, nes dabar paskutinis e, parlamento ir komisijos kadencijos pusmetis, manau, visi galėtume saugiai daryti prielaidą, kad tai jau faktiškai paskutinės e, vilties laikotarpis, kai dar galima priimti kokius nors sprendimus e, skubiausiais klausimais, kurie labiausiai rūpi Europos piliečiams. Svarbu, kad būtų sulaukta apčiuopiamų rezultatų, todėl ir lūkesčiai didesni nei bet kada iki šiol. Ir dabar e, pirmininkaujančiai Austrijai susidaro galimybė pagaliau pasiekti tuos ilgai lauktus rezultatus. Labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujanti Austrija nori kur, kurti saugančią Europą ir taip pat būtų svarbu pabrėžti, kad čia viso to pagrindinis žodis yra Europa. Europa, kuri saugo, o ne kuri nors konkreti valstybė narė kaip dabar madinga kalbėti. Labai e, tikiuosi, kad būtent e, tokios skripties laikysis pirmininkaujančioji Austrija. Kaip ministrams e, puikiai žinoma, per pastaruosius e, kelis mėnesius e, pavyko padaryti gana didelę pažangą susijusią su tam tikrais teisės aktais susijusiais su informacinių technologijų sistemų saveikumu ir kitais dalykais. Tokių rezultatų tikrai e, laukiama ir kitose sritise, be kita ko prieglopšio dokumentų rinkinio srityje. Čia dar laukiame konkrečių rezultatų. Deja, prieš dvi savaitės teko performuluoti kai kuriuos dalykus, kurie buvo pasiekti gana sunkiai taryboje. Svarbu, kad Šiuose rūmuose daugelis narių mano, kad prieglopšio klausimai yra glaudžiai susijęs su kitais TVR dalykais. Labai svarbu aptarti tai, kas buvo sutarta paskutinėme ministrų posėdyje aptarti, kokia e, pažanga jau yra padaryta, galbūt e, e, pristatysite, ką ketinate daryti, kokiu veiksmu imtis, kad pasiektumėte kuo geresnių rezultatų. Žinoma, esu tikras, jūs visi puikiai suprantate, kokio masto iššūkiai jūsų laukia ir veiksite kaip um, sažiningas uh, tarpininkas. Uh, kiekvienam iš jūsų, gerbiami ministrai, suteiksiu po 10 minučių, po to suteiksiu galimybę pasisakyti kolegoms, uh, nariams. Pirmiausia, žodis bus suteiktas koordinatoriams, po to kitiems nariams, kurie norės pasisakyti. Ir prašysiu visų narių, kurie kalbės, kalbėti ne ilgiau nei po 2 minutės. Taigi, pirmiausia, žodis ministrui Kikl. Prašom. Danke. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man labai malonu šiandien pristatyti Austrijas pirmininkavimo taryboje prioritetus vidaus saugumo srityje. Ir žinoma, pakalbėti su jumis vėliau tiesioginėme pokalbėje mes su Europos parlamentu esame nusiteikę bendradarbiauti ir tai mes darėme ir praeitie. Aš jau anksčiau užmėsgiau kontaktus su parlamento nariais, tas pats pasakytina ir apie mano ekspertus. Žinote, kad Austrija jau trečią kartą pirmininkauja taryboje, kai kurie netgi sako, kad mes esame patyrusi pirmininkaujantį valstybę, tačiau jums žinoma, kad tas pats žmogus niekada negali įbristi į tą patį vandenį. Ir, bet vis dėlto mes norėtume pasakyti, kad stengsimės būti kuo aktyvesni, pirmininkaudami, nors tai nebus lengva. Pirmiausia, mes turime konstatuoti, kad ES piliečių pasitikėjimas ES institucijomis sumenko dėl imigracijos krizės ir dėl euro krizės. Žinoma, mes turime spręsti ir problemas susijusias su breksitu, taip pat galvoti apie daugiametę finansavimo programą, o tai reiškia, kad mums kyla įvairiausių iššūkių Ir dėl tos priežasties taryba, parlamentas ir komisija ateityje turi veikti iš vien. Man atrodo, kad didžiausias iššūkis yra štai koks. 2015 metais prasidėjus migracijos kriziai visuomeniai susidarė įspūdis, kad situacija nekontroliuojama politinio elito ir kad situacijos nekontroliuoja ES institucijos. O tai reiškia, kad sumažėjo piliečių pasitikėjimas suvaldyti krizes. Ir dėl tos priežasties iškilo ekstremizmo pavojus ir or sustiprėjo organizuotas nusikalstamumas. Todėl mes visi kartu turime dėti pastangas, kad susigražintume mūsų piliečių pasitikėjimą ir jį sustiprintume. Todėl, mano manimu, labai svarbu sutelkti dėmesį į tas temas, kurio, kurių atžvilgių žmonės laukia konkrečių sprendimų ten, kur žmonėms kyla didžiausias susirūpinimas. Būtent dėl tos priežasties Austrija, kaip pirmininkaujantė valstybė, pasirinko lozungą Europa, kuri saugo kadangi saugumas yra žmonių vienas iš svarbiausių poreikių. Taip iliustruoja ir tie svarbiausi mūsų šeši pirmininkavimo prioritetai. 2018 metų Birželio 28-osios vadovų tarybos e, sprendimai yra labai aktualūs mums, kaip pirmininkaujančiai valstybei, galvojant apie Europos ateities apsaugos sistemas. Vadovų taryba tiesiog pritarė paradigmos pokyčiui migracijos rytyje. Ką tai reiškia? vietoj to, kad ir toliau būtų sutelkiamas dėmesys į kvotas ir pabėgėlių paskirstimą po valstybės narės, dabar sutelkiamas dėmesys į veiksmingą sienų apsaugą ir į kovą su žmonių gabentojais ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Būtent turint tai omenyje, bus galima valdyti ir vidaus procesus prieglopšio suteikimo srityje. Šitas paradigmos pakeitimas leis taip pat kurti ir regionės platformas. Taigi svarbus uždavinys yra sustiprinti Europos pasienio ir jūros sienų agentūrą Frontex ir kartu siekti veiksmingai gražinti neteisėtus migrantus į trečiasią šalis, bendradarbiauti su jomis, o tai reiškia, kad reikia papildomų įgaliojimų, o tai kartu reiškia ir papildomo finansavimo poreikį. Mes turėtume stiprinti Šengino erdvę, tačiau tol, kol uh, sienų apsauga nėra pakankamai e, veiksminga, vidaus kontrolės atnaujinimo klausimas ir toliau išlieka aktualus. Be to, reikėtų užtikrinti galimybės, jeigu būtų pradama tikrinti tarp vidaus sienų, prie vidaus sienų grįžti prie Šengeno erdvės. Taigi šitas paradigmos pokytis turėtų atsispindėti įvairiose srityse. Be to, toliau reikėtų gal dar mm, dirbti keičiant Dublino reglamentą, tačiau tai yra bendrų veiksmų viena kryptis. Išorės sienų apsaugos srityje ir sprendžiant išorės aspektų klausimą ir e, taip pat apibrėžiant kitaip solidarumo savoką reikės daugiau nuveikti. Taigi mes taryboje šioje srityje sieksime pažangos, viskas priklausys nuo mūsų visų pastangų, nuo jūsų ir nuo mūsų ir nuo bendradarbiavimo su kitomis institucijomis priimant teisės aktus terorizmas, organizuotas nusikalstamumas, taip pat radikalizavimasis ankstyvoje, ankstyvame etape turi būti mūsų veiklą apibūdinantis faktoriai. Taip pat reikės imtis priemonių, kad būtų galima apsaugoti ir, pavyzdžiui, E, žydų bendruomenės nuo galimų išpolių. 18 metų lapkričio 7 dieną Vienoje vyks susitikimas, į kurį kviečiami ir parlamento nariai. Kovojant su organizuotu nusikalstamumu, teks labiau bendradarbiauti policijos struktūrams ir geriau naudoti turimas teisės priemonės. Labai svarbu tinkamai įgyventi ES politikos ciklo priemonės nuo 18 iki 22 metų siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Tai labai svarbu žingsniai šioje kovoje. Siekiant, kad saugumo sąjunga gerai veiktų, reikia užtikrinti sienų apsaugą, baudžiamojo persegiojimo ir policijos struktūrų bendradarbiavimą. Šioje srityje reikia dar daug ką nuveikti. Komisija pateikė pasiūlymą dėl duomenų bankų e, saveikumo. Mūsų manimų pateiktas labai laiku. Labai svarbu užpildyti informacijos spragas ir padaryti duomenų bankus dar veiksmingesniais. Žinoma, reikia laikytis duomenų apsaugos ir žmogaus asmens duomenų apsaugos nuostatų. Aš tikiuosi, kad ir šioje srityje bendradarbiausime su parlamentu ir manau, kad iki metų pabaigos šiuo klausimu pavyks susitarti. Siekiant tikslų būtina bendradarbiauti su valstybėmis kaiminėmis, kilmės valstybėmis ir tranzito valstybėmis. Mes bendrabiausime su vakarų Balkanų valstybėmis, skatinsime šitą bendradarbiavimą ir sieksime, kad jos taip pat artintųsi prie ES standartų. Taip pat norime sustiprinti partnerystę su Afrikos valstybėmis. Labai svarbu, siekiant daugiau saugumo ir teisingumo, užtikrinti bendradarbiavimą. Vienoje yra numatytas atitinkamas bendradarbiavimo temai skirtas renginys rudenį. Vizų politikos ir redmisijos politikos tarpusavio susijimas galėtų būti veiksmingas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis faktorius. Iš tikrųjų, mūsų laukia daug darbų šį ateinantį pusmetį spręsime klausimus, kurie labai svarbus ES ateičiai. Kaip yra sakoma, jeigu yra noras, atsiras ir atitinkamas būdas. Mes turime pakankamai daug norių ir aš manau, kad kartu su jumis rasime ir norų įgyvendinimo kelių. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, jau kolega daug kalbėjo apie tai, kad Austrija Šiame pusmetyje pirmininkaujantį imsis įvairių iniciatyvų. Pirmininkas kalbėjo apie tai ir išsakė didžiulius lūkesčius. Tuo labiau, kad kitais metais vyks parlamento rinkimai ir dėl tos priežasties mes turėsime bendrabiauti su komisija ir parlamentu ir tikimės, kad tie pradėti darbai bus užbaigti. Aš Prieš aptardamas konkrečius klausimus norėčiau trumpai išsakyti bendro pobūdžio pastabų. Buvo sakyta, kad Europos laukia didžiuliai iššūkiai ir reikia tiesiog pakeisti iš esmės mūsų politiką, kad kadangi būna išsaugoti ne tik tai šitą taikingą projektą, bet ir įrodyti, kad mes galime atsiliepti į piliečių lūkesčius, kadangi piliečiai tikisi, kad mes greitai išspręsime jiems rūpimas problemas ir aš norėčiau pasakyti, kad Austrija labai intensyviai ieškos tokių sprendimų. Austrija ir toliau norėtų stiprinti ES kartu su bičiuliais, draugais ir kitomis suinteresuotomis šalimis. ES veiksmai negali būti savitikslis. Labai svarbu imtis tų uždavinių, kurie ES lygmenių geriau sprendžiami negu nacionaliniu lygmeniu. Taigi visa veikla yra susijusi su, su subsidiarumo principo išsaugojimu, o tai reiškia, kad ES turi sutelkti dėmesį ir išteklius į, į tikras atrinktas svarbiausias sritis. Šiame kontekste, siekiant užtikrinti saugumą, būtina stiprinti bendradarbiavimą su policijos struktūromis, su kaiminimis valstybėmis, kadangi subsidiarumas reiškia mažiau, bet veiksmingiau. Tai nereiškia mažiau Europos, o priešingai didesnį ES pasitikėjimą ES institucijomis ir taip pat visa Europos idėjos idėja. Pirmininkaujantami sieksime trijų tikslų - saugumas, saugumo stiprinimas Europoje, kadangi mūsų lozungas yra Europa, kuri saugo, nacionalinės valstybės puikiai supranta, kad ES gali apsaugoti ir kartu reikia suprasti, kad mes turime užtikrinti ne tik didesnį saugumą, fizinį saugumą mūsų piliečiams, bet ir apsaugoti jų asmens duomenis. O tai reiškia, kad mes turėsime ir toliau bendradarbiauti teisės srityje, bendradarbiauti teisingumo ir vidaus reikalų srityje, bet to ir baudžiamosios teisės srityje mes turime artimiausių metų susitarti dėl bendradarbiavimo, dėl, pavyzdžiui, pinigų plovimo e, kriminalizavimo ir dėl teismų sprendimo baudžiamosi bylose e, pripažinimo kad būtų galima kuo greičiau e, išgauti tas lėšas, kurios buvo e, gautos iš baudžiamųjų veikų. Kaip ten bebūtų, reikės ieškoti kompromisu, siekiant kuo didesnio saugumo visai Europai. Mes puikiai suprantame, kad yra nuomonių skirtumų tarp parlamento ir tarybos, tačiau jie neturėtų būti esminiai, turint galvoje pagrindinį tikslą baudžiamojo persekimo institucijoms suteikti galimybę kuo greičiau ir veiksmingiau spręsti baudžiamasias bylas, o tai reiškia, kad veiksmai turi būti spartus ir užtikrinti kuo greitesnį baudžiamųjų nusikaltimų išaiškinimą. Visa tai reiškia, kad reikalinga gera valia triloguose ir siekti, kad e, teisingumo ir vidaus reikalų ministrai patvirtins šį teisės aktą dar rudenį. Mes norime siekti kuo didesnės pažangos. Taryboje jau buvo susitarta dėl teisės akto, kuris leisė, leis kovoti su sukčiavimu finansų srityje kovoti su finansiniais nusikaltimais ir terorizmu. Pavoktų mokėjimo duomenų naudojimas ir neteisingos informacijos pateikimas apmokant yra teisės aktas, kurį mes taip pat priminėsime taryboje. Labai svarbu kuo greičiau baigti darbus, nagrindėjant pasiūlymą dėl elektroninių įrodymų. Innsbruke Liepos 13, metas, 13 dieną susitirs, susitiks vidaus reikalų ministrai ir aptars šito teisės akto e, problemas labai svarbu užtikrinti galimybę išsiaiškinti sandorius, kai tam tikros paslaugos yra teikiamos ne vienoje, o keliose valstybėse. Mes norime suorganizuoti preliminarias diskusijas šiuo klausimu, o rudenį suformuluoti bendrą požiūrį. Be to, Mums labai svarbu stiprinti Europos ekonominę erdvę e, toliau plėtojant skaitmeninę rinką. ES lygmenių tai yra prioritetinės rytis, o mes norėtume, kad vartotojas galėtų užsitikinti geresnę prieigą prie elektroninių, nes priekybos ir e, elektroninės nu, nu, būdų teikiamų paslaugų. Be to, vienas iš mūsų pirmininkavimo prioritetų yra bendradarbiavimo su kaiminimis valstybėmis stiprinimas, ypač su vakarų Balkanų regiono valstybėmis. Yra numatytas atitinkamas renginys teisingumo ir vidaus reikalų ministrams. Mes siek, lauksime taip pat, kad būtų aptariami klausimai susiję su teismų nepriklausomumu. Teisinis bendradarbiavimas gali būti gerinimas, jeigu bus stiprinamas pasitikėjimas teisinė valstybė. O tam reikalingos tam tikros prielaidos bendradarbiavimo teisės aktai bus veiksmingi, jeigu mes savo teisinės sistemas sutvirtinsime vadovaudamiesi teisinės valstybės principais ir pavyzdžiui baudžiamojo persiekimo orderis gali jis būti veiksmingas tik tokiu atveju, jeigu valstybėse narėse bus labai tvirtus demokratijos ir teisinės valstybės pagrindai. Liepos 13 dieną Innsbruke šie klausimai bus aptariami ministrų taryboje. Kartais diskusijos vyksta prieštaringai, Tačiau mes, norėdami rasti bendrą vardiklį, bendradarbiaujame su kitomis dviem pirmininkavimo trejato valstybėmis. Ir kadangi mūsų visų lūkesčiai yra didžiuliai, tai mes tikimės ir bendradarbiavimo su jumis, ieškant kompromisų. Jeigu mes norime, kad piliečiai mumis pasitikėtų, turime kartu ieškoti kompromiso, bendradarbiauti, siekdami, kad Europa būtų kuo uh, saugesnė ir kad piliečiai artesnė piliečiams. Very... Ačiū už jūsų pasisakymus. Daug parlamento narių norėtų pateikti klausimus, pasisakyti. Pirmiausia, pradėsime nuo koordinatorių, kurie atstovauja politinėms frakcijoms ir galbūt pasisakys kai kurie kolegos, kurie pavaduos koordinatorius. Ponas Becker, EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ministrams už jų įžanginės mintis. Norėčiau pateikti du klausimus kiekvienam. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš sutinku paradigmos pokyčiams, apie kurį kalbėjo ministras Kikelis. Labai svarbu, kad ES veiksmai rastų atgarsį piliečių širdyse. Pasitikėjimo ES institucijomis menkėjimas gali būti paaiškinamas ir vyriausybių vadovų nesutarimais. Tai yra visiškai nauja tendencija ir būtent šį klausimą sprendžiant reikia turėti e, vilčių. Dėl tų prieimimo platformų E, išorės valstybėje kūrimo. Norėčiau paklausti, kaip šiuo klausimu jūs sieksite e, susitiksius sutarimo su valstybėmis narėmis. Be to, parlamente nekarta buvo kalbama apie humanitarinės vizas, kurios e, galėtų apsaugoti žmonės nuo sąlyčio su žmonių gabentojais. Norėčiau paklausti ministro Mozer. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad jūs kalbėjote, jog reikia stiprinti subsidiarumo principą. Tai reikalinga visai Europai ir tuo pačiu norėčiau paklausti, ką jūs galvojate apie e, e-privatumo e teisės aktą. Duomenų apsaugos reglamentas iš esmės jau yra parengtas, bet jis kelia įvairiausių abejonių, kad čia galbūt galėjo būti persistengta. Be to, rytoj komiteto nariai balsuos dėl trilogo rezultatų, dėl kovos su pinigų plovimo teisės aktų. Kaip jūs vertinate šią situaciją? Ar mes esame pakankamai pasiruošę? Vaidinholca, ačiū pirmininkė, gerbėmi ministrai. Šioje diskusijoje mes nevertiname Austrijos vidaus politikos, bet kalbame apie tai, kaip Austrija pirmininkaudama taryboje e, spartins teisėkuros procesus sieks pažangos, kadangi reikia suprasti, kad procesai vyko prieš ir po. Reikia tiesiog užtikrinti jų testinumą. Ir mes spręsdami apie pirmininkavimo sėkmę negalime vadovautis kokiais nors stereotipais. Kikel norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie žmogaus teisų konvenciją ir pagrindinių teisų hartiją? Ir jų pagrindų primamus sprendimus dėl asmenų gelbėjimo atviroje jūroje. Bet to pirmininkas jau kalbėjo, kad dauguma teisės aktų yra bendro rinkinio sudėtinė dalis. Tačiau labai svarbu, kad visi šitie procesai tęstusi ir kad tas priekartas, jog Europa neveikia, e, nebūtų patvirtintas. Jau keli mėnesiai įstatymų rinkinys yra pateiktas taryboje, tačiau iš esmės visi jį mėto kaip karštą bulvę nuo savęs ir parlamentui rūpi, kad kuo greičiau būtų susitarta dėl pėtos pozicijos. Ministras Temozerį, aš rengiu pranešimą dėl e, tarybos ir parlamento programos teisingumo srityje ir todėl norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą. Ir taip pat norėčiau pratesti kolegos Becker mintį, kad e, elektroninio privatumo užtikrinimo srities teisės aktas kuo greičiau būtų priimtas. Pone Grispach. Merci, uh, merci. Ačiū, ačiū gerbiamas ministrė. Gerbiami ministrai, jūs uh, abiejose pasisakymuose keletą kartų pakartoju, kad Austrija savo pirmininkavimą grindžia Europos apsaugos, saugojančios Europos principų. Tas terminas, kaip ir vertybių apsauga, e, yra puoselėjai, mano kolegė Angelika bendrai kalbėjo apie Libę komiteto aktualijas, bet aš norėčiau priminti rezoliuciją, kurią parlamentas prieėmė dėl vaiko teisų ir pirmiausia, migrantų vaikų teisės, kaip mes angliškai sakome, keliaujančių vaikų teisės. Europos parlamentas e, akcentuoja tas teisės, ypač vaiko teisų intergrupė apie tai daug kalba. Aš žinau, kad šioje rezoliucijoje yra kalbami dalykai, kuriuos pirminink, jūs pirmininkaudami per savo pusmetį e, irgi akcentuosite. Sauganti Europa. Sauganti Europa turi priimti migrantus vaikus ir juos e, priglausti sulaikymo centruose. Tai yra ir visuomet buvo e, siejama su tuo, kad vaikas yra pažeidžiama būtybė ir e, pirmiausia sprendimuose, kurie e, gina vaiko e, interesus, tokius dalykus kaip sveikatai būtinos sąlygų užtikrinimas per visą kelionę. Mes kalbame taip pat apie vaikų apsaugą visose karštuose taškuose ir prieimimo vietose. Nepilnamečiams turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Jau taip pat turime kalbėti apie psichologinę paramą. Uh, ypač tiem vaikams, kurie nukentėjo nuo smurto. Be to mes turime užtikrinti prieigą jiems prie sveikatos apsaugos ir švietimo. Kalbėdami apie vaiko vertybių apsaugą, turime nepamiršti ir suaugusiųjų, mes turime kalbėti apie tai, kad migrantų vaikai turi turėti tokias pateisės kaip Europos vaikai. Čia aš norėčiau kreiptis į pirmininkaujančią Austriją tikėdamasi, kad mes sugebėsime kartu bendradarbiauti ir galbūt tokią visą saugančią Europą mes sugebėsime sukurti. Labai ačiū. Pone Arži Sargentinį. Labai ačiū pirmininkė. Visų pirma, teisės viršenybės principas. Neseniai bendrų reikalų taryboje vyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis su Lenkija apie komisijos iniciatyvą pritaikyti 7 straipsnio procedūrą. Ar galėtumėte apie tai daugiau pakalbėti? Kada numatyti tos kitos diskusijos? Ką ketinate pasiekti tose diskusijose taryboje? Komisija jau pradėjo e, teisės viršenybės pažeidimų e, pažeidimo procedūrą 17 metų gruodžio mėnesį, tai jau pats laikas imtis konkrečių veiksmų. Aš įsivaizduoju, kad taryba tyrimus jau galėjo iki šiandien baigti. Kitas dalykas - prieklosis ir migracija. Prieš dvi savaitės įvykusiame vadovų susitikime buvo kalbama apie poreikį surasti konsensusą Dublino reglamento klausimų tarp visų valstybių narių. Ar galėtume paaiškinti, ar taip mes galime eiti į priekį? Koks yra Europos parlamento vaidmuo, jeigu reikia rasti konsensusą tarp valstybių narių, tai e, tikimybė, kad parlamentas bus išstumtas iš diskusijų yra reali. O mes e, su taryba jau porą metų bandome apie tai e, kalbėtis, dėrėtis. Be to, mes su Bulgarija, pirmininkavusia tarybai, susitarėm dėl poros trilogų. Ir po to po savaitės paaiškėjo, kad Koreper neketina pritarti uh, E, tų trilogų rezultatams. Mes kalbame apie perkelimus, prieimimo taškus ir kitus panašius dalykus. Ar jūs ketinate pritarti trilogų rezultatams, ar jūs ir band, toliau bandysite prastumti rezultatus, kuriuos susidarėjome su pirmininkavusia Bulgarija? Dėl e, migrantų perkelimo, pažiūrėjau į skaičius. Austrija perkelė 44, persikėlė 44 žmonės iš Italijos per pastarosius dviejus metus. Iš Graikijos nei vieno neatsikėlė į Austriją. Uh, Ar galėtumėt paaiškinti, ar jūs ir toliau laikysitės tų procentų, tų skaičių, dėl kurių buvo susitarta? E, kiek žmonių ketinate perkelti? Jūs esate dabar pirmininkaujantį valstybę, turite rodyti pavyzdį, pademonstruoti, kad solidarumas yra vienintelis būdas eiti į priekį Europos e, prieglošio ir migracijos krizėje. Greičiau gal reikėtų kalbėti apskritai apie politinę krizę, kai labai nedaug politikų uh, nesugeba sutarti nedėlelių skaičių ir stengiasi tuos skaičius padidinti. Dar vienas dalykas - regioninės iškeldinimo platformos. Manau, kad visos Šiaurės Afrikos valstybės jau dabar patenka į registrus ir jos tikisi, kad jos net bus um, iškraustimo platformos, migrantų iškraustimo platformos. Ką pirmininkiant valstybė apie tai galvoja? Ačiū. Ja, vielen herzlichen Dank. Um, ich... Ačiū norėčiau kreiptis į vidaus reikalų ministrą Kikelį. Jūs skyrėte sprendimus, kurie buvo priimti vadovų taryboje dėl prieglopšio. Buvo raginamos trečiosios šalys skatinamos, kad Afrikos žemynė būtų kuriamos prieglopščio prašytojų stovyklos. Tačiau iš šitų šalių nelabai sulaukta palankaus atgarsio. Kaip jūs galvojate steigti tokias stovyklas, jeigu to entuzijazmo nėra? Be to, buvo kalbėta apie tai, kad valstybės narės savanoriškai turėtų priimti migrantus, prieglopšio prašytojus ir savanoriškai kurti tokias prieimimo stovyklas arba centras. Kaip Jūs įsivaizduojate tos minties įgyvendinimą? Trečia. Horstas Seehofer yra pateikęs pasiūlymą dėl tranzito centrų įsteigimo. Ar vyksta kokios nors diskusijos su Vokietija dėl Zehoferio e, pasiūlymo? Austrija atrodo, kad nepritarė tokiai idėjai, tai kaipgi jūs sureaguosite į tokią idėją ir be to, kaip sureaguosite į panašią mintį, kurią suformulavo ir Italija. Dėl prieglopščio politikos srities teisės aktų rinkinio buvo pasiekta šiokia tokia pažanga pirmininkaujant Bulgarijai, tačiau dabar viskas vėl įšaldyta. Be to, norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate mūsų pasiūlymą, mūsų sprendimą dėl Dublinas 4? Ar jums yra įdomus, ar jūsų manimų Dublinas apskritai neturi jokių perspektyvų, tuo labiau, kad mes kalbėjome apie šeimų susijungimą, apie socialinius aspektus. Uh, Ir taip pat mes kalbėjome apie tai, kad ta valstybė, į kurią atvyksta migrantas, yra atsakinga už jo prieglopšio prašymo nagrinėjimą. Dėkuoju, Boniai. For, uh, Labai ačiū už Jūsų prezentaciją. Aš džiaugiuosi šią šiuo klausimu, kurie yra svarbus ES saugumui deriniu, tai yra labai svarbu ir piliečiams, ir teisės viršenybei. Turiu du klausimus. Visų pirma, kaip jūs ketinate bendradarbiauti atkuriant teisės viršenybę kai kuriuose valstybėse? Kaip pirmininkauti šalis, ką jūs ketinate padaryti? Jūsgi žinote, kad e, aš pats esu iš Lenkijos Lenkija pagal septintą straipsnį dabar yra svarstoma ir mes kalbam ne tik apie šias procedūras, bet apie tai, kaip teisės viršenybę paversti lengviau suprantama ir kaip stumti vyriausybės, parodyti, kaip svarbu tą sistemą sukurti, kai tuo tarpu tuo pat metu mes norime, kad į ES ateitų migrantai, pabėgėliai, visiškai išlaikant teisės viršinybės principus. Kitas klausimas - privatumas. Uh, jau apie tai buvo kalbėta. Mano nuomonė tai yra labai svarbu, nes mes e, per Bulgarijos trilog, e, pirmininkavimą pralaimėjimą, galim pasakyti, nebuvo jokių trilogų. Ir per šią, pirmininink, šį pirmininkavimą mes paskutinį kartą galime tuos klausimus aptarti. Taip pat aš džiaugiuosi jūsų pareiškimu, e, kuriuose jūs išreiškėte, kad reikia apsaugoti e, ir sukurti gerą konfidencialumo bazę. Kita vertus, mes suprantame, kad reikia sukurti gerą dirbą inovacijoms. Apie tai labai svarbu kalbėti, kai mes kalbam apie e, bendrasias taisyklės. Tik tie du klausimai. Ačiū. Labai ačiū, ponė Zilstra. Ponas Zilstra, prašom. Ačiū, pirmininkė. E. Ačiū ministrams Austrijos naujai vyriausybei pavyko kitoms valstybėms narėms pateikti įdomias alternatyvas tokiams valstybėms kaip Vokietija ir Prancūzija, pateikti įvairias alternatyvas. Vokie... Austrija imasi įvairiausių alternatyvų, kurios galėtų būti naudingos visai Europai. Jūs, ministrė Kikeli, Austrijoje tiesiog pasiūlėte e, įdomių e, teisės aktų dėl užsienio piliečių dėl domenų apsaugos ir dėl, pavyzdžiui, grinųjų pinigų e, sumos reikalavimo ir dėl tų sąlygų, kurių neįgyveninus atimama galimybė gyventi Austrijoje. Ar jūs norėtumėte e, ir toliau imtis iniciatyvos iš asmenų atimti galimybę būti kokio nors valstybėje svečiuose, jeigu išaiškėjo, kad tas asmuo pateikė klaidingus duomenys ir yra padaręs nusikaltimų. Aš tiesiog norėčiau žinoti, au Austrijos kaip pirmininkaujantį valstybę galėtų padėti pakeisti prieglopščio sistemą, kuri remsis laisvanoriškais pagrindais. Ačiū, Mr. Niedermüller. Ačiū, ponas Niedermüller. Dank für Ihre Darstellung. Ačiū. Jūs, ministrė Kikel, pradžioje kalbėjote apie migracijos krizę Europoje, tačiau man susidaro įspūdis, kad mes nesusidurėme su migracijos krize, o su politinė krize. Krize politinė dėl to, kad Europoje atsiranda partijos, kurios piknaudžiauja prieglopščio e, sistema migracijos problemomis. Jūs kalbėjote apie paradigmos keitimą. Tai reiškia, kad e, už ES teritorijos bus steigiami registracijos centrai, tai manyčiau, kad šiuo klausimu su parlamentu jums nepavyks susitarti. Tiesiog mes nesitaiksimsime su prieglopščio politikos koordinavimo e, arba keitimo poreikio ignoravimu. Prieglopščio politika yra labai svarbi siekiant išspręsti pabėgėlių problemą. Jau daugybę metų pateikinėjamos parlamento rezoliucijos ir pasiūlymai, jie patenka ant tarybos darbo stalo, tačiau nieko yra toliau nedaroma. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip jūs, jums pavyks susitarti dėl tikslų, jeigu jūs kalbate apie centrų, uostų uždarimą, jeigu jūs nekalbate apie integraciją, nekalbate apie Europos prieglopščio centrus, Europos prieglopščio agentūrą, manau, kad tai yra žingsniai, kurių pasigendame jau ištisi metai ir tiesiog norėčiau sužinoti, kaip jūs norite išspręsti šitas problemas. Thank you, Mr. Zdehovsky. Stachovský. Pane předsedající, děkuji pánové ministři za vaší prezentaci. Ačiū, ačiū, kad suteikėt man žodį ir labai ačiū gerbiami ministrai už jūsų prezentacijas. Neketinu dabar kalbėti klausimais, kurie jau buvo paminėti, bet pakalbėsiu tik apie vieną dalyką, kuris dar nebuvo paaiškirtas. Kalbu apie prieglopščio procedūras kurios turėtų būti ištaikomos ar pradėtos už ES ribų. Norėčiau sužinoti, ar jūs pasiekėte kokios pažangos tos tokiamis darybėmis, dary, valstybėmis kaip Albanija arba e, su Šiaurės Afrikos šalimis, ar jų pusėje išvelgėte kokio noro įkurti galbūt laikinas stovyklas, kur tas procedūras būtų galima atlikti uh, O antras klausimas būtų toks, ar ta procedūra iš tiesų nepadidintų vadinamųjų neturtingųjų faktoriaus, tai yra, kad daugiau ir daugiau žmonių išeis į migraciją, pradės migruoti ir užstriks toje procedūroje. Trečias klausimas, koks būtų tokių procedūrų nelegalus poveikis? Tai sakykime, kad primamas pozityvus sprendimas, tokiu atveju visos valstybės turės su įsprendimai sutikti ar kaip? Meiniai. Perskaitysiu likusiųjų kalbėti sąrašą, kad jūs galėtumėte įsivaizduoti Lopes Aguilar, e, Spinelli, Mainer, Köster, Gomes, Bjork, Pavel, Jaroka. Ar ko nors dar trūksta? Ir Winberg. Ar dar kas nors norės kalbėti? Tada ir save dar užsirašysiu į sąrašą. Pone Lopes Aguilar, prašau. Ačiū, pirmininkė. Tai ne tik formalumas, tai yra ir gerosios valios klausimas, kad Libio komitetas linki visokiojo pusėkmės tarybai pirmininkaujančiai valstybei, kuri dabar yra Austrija. Be to, tiesą sakant, Austrijai tenka pirmininkauti lemiamų momentų. Lieka mažiau nei metai. Ir Jūsų pirmininkavimas yra paskutinis pilnas pirmininkavimo laikotarpis iki Europos parlamento rinkimų 2019 metais. Ir um, tikrai rezultatų gyventinimas um, srityje, už kurią sako Lybė komitetas, uh, kol kas gana prastas. Turėtumėte imtis veiksmų, kad pakerintumėte padėtį. Daugelis sprendimų buvo užblokuota taryboje, nerodoma pakankamai valios. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo parlamentas yra visą teisės, teisės aktų leidėjas kartu su taryba. Dabar tai ne tik taryba, bet ir mes, Europos parlamentas. Girdėjome viską, ką sakėte, labai įdėmiai klausėmės, minėjote daug kartų saugumą, saugumą ir dar kartą saugumą. Ir um, taryba kalba kartu apie saveikumą, apie tai, kad reikia žinoti, kas kerta ES sienas. Mes Europos parlamente atlikome alternatyvę analizę, taikome alternatyvų požiūrį, vadinamąjį holistinį, visą apimantį požiūrį. Ir mes e, skiriame dėmesį solidarumui, pasidalėjimai atsakomybei, skiriame dėmesį tam, kad e, demonstruotume visų asmenų susijusių su migracija teisų paisimų, ypač kalbu apie prieglopšio prašytojus. Yra nemažai teisės aktų projektų, kurie laukia tarybos sprendimo. Tad norėtume atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jūs turite daryti viską, ką tik galite, kad su tais teisės aktais būtų daroma pažanga kad būtų stumiamas į priekį. Vizų kodeksas nepatvirtinamas jau daugiau nei dviejus metus. Ir um, mes um, darėme viską, ką galėjome, kad pasiektume kompromisą su taryba, tad ir jūs raginame daryti viską, kad pasiektumėte kompromisą su Europos parlamentu ir tas um, kodeksas būtų patvirtintas iki kadencijos pabaigos. Taip pat norėčiau e, Teisingumo ministrui pateikti klausimą. Jis e, ką tik pabrėžė, kaip e, svarbu užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą, tarpusavio pripažinimą, kad iš tikrųjų galėtume tikėtis gerų rezultatų. Tarpusavio pasitikėjimas smunka ir žlunga netgi per pastarausius keliarius metus, kaip esame matę ne vieną kartą, nes nepavyksta daug kur įgyvendinti esminių dalykų. Tai klausimas, dėl kurio turėtumėte įsipareigoti, įsipareigoti atkurti tarpusavio pasitikėjimą, tarpusavio pripažinimą. Taip pat nedėlėtų pamiršti apie vykdomas procedūras susijusias su ES sutarties 7 straipsniu dėl Lenkijos ir Vengrijos konkrečiai. Ačiū, pirminkė. Kolegos, aš nuo šiol naudosiu šį labai galingą įrankį, kad priminčiau, kai baigėsi jūsų kalbėjimo laikas, panas Pinelį dabar. Dėkuoju, pirminkė. Gerbiamas ministra Kikl, manęs neįtikino tas e, jūsų siūlomas esminis poslinkis. Nesu tikra, kad įtikinsite visą parlamentą. Tai e, esminis poslinkis, kuriuo einama tolin nuo užduočių perskirstimo ir sutelkiamas dėmesys e, tik į sienų kontrolę. Pagalvokime apie solidarumą. Tad e, mano klausimas susijęs su trim pagrindiniais dalykais dėl tokio esminio poslinkio. Manau, kad e, jie ne tik kelia problemų, bet ir nėra realistiški. Visų pirma, pakalbėkime apie bendradarbiavimo platformas, ypač su Afrikos valstybėmis. Es neprisima jokių įsipareigojimų dėl e, pabėgėlių e, ir migrantų perkelimo. Taip pat e, neprisimami įsipareigojimai steigti prieimimo centrus, jeigu nebus paisoma pagrindinių teisų. Kitas klausimas - tranzito arba sulaikymo centrai. Tai ekstrateritorinio pobūdžio klausimas ir norėčiau pastirauti, kuo kaltinami tie asmenys, kuriuos ketinama laikyti nelaisvėje. Ne, ne, nesteikime tokių stovyklų kaip Guantanamo Kalbant apie Dublino reglamento reformą, ta reforma įgyventinama siekiant iš esmės pakeisti solidarumo formuluotę, prasme, užtikrinti tą esminį poslinkį. Ką ketinate daryti, kad apgintumėte reformas, kurioms pritarė du trečdaliai Europos parlamento narių? Ką galite pasakyti apie konsensusą, kurį norėtumėte pasiekti? Konsensusas e, yra vienbalsiškumas, o e, vienbalsiškumas reikš, kad turėsite atsisakyti Europos parlamento pasiūlymų. Ar taip ir ketinate elgtis, pane Malina? Ačiū ministrams už jūsų mintis, ministrai. Jūs abu kalbėdami teisėtai išryškinote būtinybę ir viltį bendradarbiauti su parlamentu. Iš tikrųjų, bendradarbiavimas ir pasirengimas kompromisams yra svarbiausia mūsų ryšių prielaida. Jūs teisingai pasakėte, kad mes turime remtis europinėmis vertybėmis, kurios yra suformuoluotos žmogaus teisų hartijoje. Mano manimu, jūs apie tas vertybės per mažai kalbėjote, nes manau, kad sauganti Europa būtent ir turi remtis tomis žmogiškosiomis vertybėmis. Mums svarbiausia, kaip jūs e, traktuosite tuos tris teisės aktų pasiūlymus bendrame dokumentų rinkinyje dėl prieglopšio suteikimo. Jūs turite dar kartą pasakyti mums, kaip jūs elgsitėse, turint omenyje, kad taryba blokuoja šiuos teisės aktus. Tuo labiau, kad žmonės tikisi, kad bus surastas europinis sprendimas. Ministras Mozeris kalbėjo apie tai, kad kitas teisės aktas jam labai rūpi. Svarbiausia, kad žmonės nebūtų diskriminuojami ir kaip bus sprendžiamas dvigubą pilietybę turinčių asmenų klausimas. Kas ne? Ačiū pirmininkė. Atvirai pasakysiu, kad man susirūpinimą kelia tai, jog ES kitą pusmetį turės ir toliau taikstis su demokratijos menkėjimu. Žmogaus teisės ir toliau bus silpninamos tuo labiau, kad bus orientuojamasi į ES vertybės. Afrik, žmonės ketinama ištremti į Afrikos valstybės, kur jų laukia kalėjimai, prievartavimai ir tai yra akivaizdus ES vertybių ir teisių pažeidimas. Mes kalbame apie migracijos krizę, bet iš tikrųjų mes turime kalbėti apie politikos krizę, politikos, kuri yra nukreipta prieš migrantus. Būtent dėl tos priežasties stiprėja terorizmas ir prekyba žmonėmis. Tie žmonės, kurie siekia pateikti, patekti ES, nebūtinai turi būti traktuojami kaip potencialūs nusikalteliai arba teroristai, tarsi jie nebėra žmonės, kuriems būtų taikomos žmogaus teisės. Taigi yra toleruojamas mas, išpolių e, klimatas, ir kaip jūs vadovaudomėsi tokiamis vertybėmis kovosite su terorizmu ir nusikaltimais. 35 tūkstančiai žmonių nuo 2000 metų e, žmonės nuskendo atviroje jūroje. Net ir šiais metais jau skaičiuojame tūkstančius vaikų ir e, moterų. Ką jūs padarysite, kad įveiktumėte šitą katastrofą? Kita vertus, kaip jūs pasieksite, kad valstybės narės susitartų ir nekriminalizuotų tų gelbėjimo operacijų. Aš manyčiau, kad reikia padaryti galą tokiems veiksmams, uh, pirmininkaujant Austrijai ir kad žmonėms būtų suteikta efektyvi pagalba ir kad pabėgėliai būtų gelbėjami. Aš noriu tik pranešti, kad ir ponas Jurek pakėlė ranką. Ir dabar aš jau oficialiai užbaigiau kalbėtojų sąrašą, nes e, parlamentaro ateina vis daugiau ir daugiau. Ir ranką jau, rankų daugiau kelti nebegalima. Ačiū. Aš pritariu kolegoms ir jų išreikštam susirūpinimui, e, sakant, jiems, sakant kad ne migracijos krizę mes turim, mes e, turime politinę krizę. Solidarumas yra vienas iš pagrindinių tarptautinės teisės principų ir mes turime žinoti, apie ką, me, ko mes galime pasimokyti iš savo istorijų. Mes kalbame apie specialių platformų sukūrimą migrantų ir pabėgėlių priglaudimui už ES ribų. Mes pradėm svajoti apie migrantų sulaikymo centrus Europoje ir kriminalizuojame NVO. Net popiežius neseniai kalbėjo, kad tai yra šlikštu, nežmoniška, nehumaniška Taigi mano klausimas, gerbiamas ministrė, kikal būtų toks. Kokia, kaip Europa gali apsaugoti e, migrantų bangas, kurios atvyks į ES. Jeigu to nedarysime, mes tik kurstysime nelegalių prekeivių e, veiklą. Kitas dalykas, kurgi ta Europa, kuri apsaugo valstybės nares, kai jų vyriausybės nesuteikia prioritetų. O gal jūsų pirmininkaujantį pirmininkavimo laiku bus sutelktas dėmesys į PVM reformą. Europos komisija teigia, kad maždaug 50 milijardų per metus iš to srūšies sukčiavimo atitenka teroristinių organizacijų finansavimui, skaitant e, Daesh ir Al-Qaeda. Jeigu mes sutvarkytumėm PVM sistemą, ES vidaus resursai padidėtų ir tie pinigai nepatektų organizuotėms susikaltėms ir teroristams. Ar pasirūpinsite, ar padarysite spaudimą tarybai, kad būtų sukurtas Europos federalinių tyrimų biuras, finansinių nusikaltimų biuras, atsiprašau, e, kuris atliktų tą darbą. Ir panašu, kad jūs neturite problemų dėl turtingų migrantų, nes Austrijoje jūs neturite uh, problemos, kai pilietybė yra e, suteikiama už, pavyzdžiui, 2 milijonų investicijas valstybėje. Ar galėtumėt pateikti skaičius, kiek žmonių ES gavo pilietybę už investicijas? Štai, pavyzdžiui, kad 2 milijonus pastaraisiais metais į ES investavo. Ir, e, aišku, atitinkamai jie savo giminės atsivežė, savo šeimas. Kiek klechtokratų iš to iškyla? Mes žinome, kad Austrija yra viena iš valstybių, uh, kuri kažką panašaus darė. Tai ką Europa saugo, ar piliečius, ar kleptokratus? Galėčiau ukrainiečių pavardžių duoti, iš Kremliaus e, tokių žmonių buvo, Balkanų gyventojų tokių buvo, kurie rado saugų prieglopsti Austrijoje. Ms. Bjork. Pone Bjork, aš manau, kad daugam čia neramu, kai mes pradedam kalbėti apie migrantų uh, E, apsaugą. Ir čia mes kalbame apie tai, kad e, turime demonstruoti solidarumą pabėgėlių atžvilgių, e, priglausantiems pabėgėlius, mes kalbame apie gelbėjimo ir paieškos operacijas. Aš Europos parlamente svarstau dokumentus susijusius su migrantų perkelimu į kitas sistemas. Mes kalbame, kad ES reikia sukurti humanitarnės apsaugos sistemą, atsakomybės pasidalimo sistemą, kad pavieniai pabėgėliai e, susirauktų deramos e, paramos, bet to mes kalbame apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Ilgalaikės dėrybos to klausimu turi vykti. E, met aš turėčiau klausimą apie migrantų iškeldinimo programas ir stovyklas. Ir mano klausimas yra labai konkretus. Ar Austrija pirmininkaudama ketina kad e, pasirūpinti, kad migrantų perkelimas būtų vykdomas per tas iškeldinimo platformas, iš tų platformų tiesiogiai, kad būtų iškeldinama Europos Sąjunga, kad nesuteikti paramos to klausimu. Labai ačiū, turiu pas Pavel. Ačiū pirmininkė, gerbėmi ministrai, dėkoju, kad atvykote. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurių nepaminėjote nei jūs, nei mano kolegos. Jūs kalbėdami pasakėte, kad partnerystė labai svarbu, kalbėjote apie sienų apsaugą Rumuniją ir Bulgariją. Saugo didelę išorės sienos atkarpą, kuri nėra pati lengviausia, nesudėtingiausia e, Turkija, Jodoji jūra, Moldova yra mūsų kaimynės. Rumunija ir Bulgarija labai gerai atlieka savo pareigas. Tai buvo konstatuota Šengeno vertinimo darbo grupėje, tačiau iki šiol šitos valstybės dar nėra Šengeno narės. Galbūt spalio mėnesį dar jums pirmininkaujant tai vis dėlto pavyktų. Ką reikėtų mums dar padaryti, kad mes galime pasinaudoti savo teisę būti Šengeno narėmis. Abi šalis yra numačiusios atskirus bendradarbiavimo ir patikros kriterijų įvertinimo mechanizmus. E, Rumunija gavo užduoti iki e, rudens įgyveninti 12 papildomų tikslų, nežinau kiek gavo jų Bulgarija, tačiau norėčiau paklausti jūsų, kiek mes galime būti tikri, kad šito uh, mechanizmo bus atsisakyta, o jeigu toks mechanizmas apskritai turės ir toliau galioti, tai jis turėtų būti taikomas visoms 28 valstybėms. Ar metų pabaigoje galima tikėtis, kad bus atsakyta šito mechanizmo? Be to jūs pasakėte kažką įdomaus. Naujai apibriežti reikėtų solidarumą. Įdomu, kaip jūs tai įsivaizduojate. Much, Mr. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu labai trumpai pasisakyti. Ačiū abiem ministrams už savo planų pristatymą. Praeitą savaitę buvo labai malonu klausytis ir pono Kurts plenarinėje sesijoje. Pavyko pakreipti darybas kitą kryptimį. Taigi sėkmės jums. Minėjote, kad terorizmas ir korupcija yra dalykai, į kuriuos sutelksite dėmesį. Dabar parlamente lankosi Balkanų šalių atstovai ir aš norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į tinklą, kuris kovoja su radikalėjimo veiksmais. Tai labai svarbus tinklas, svarbu jį remti. Matome, kas vyksta ES dėl e, radikalėjimo, ypač tarp nepasiturinčių gyventojų. Būtent jūsų pirmininkavimo metu galite remti atitinkamas programas, kad būtų užkertamas kelias radikalėjimui, ypač e, skurdžiose bendruomenėse. svarbu kovoti su šiuo reiškiniu, taip pat dėl jaunimo, kuris e, galbūt jau čia ir gimsta, ir užauga, bet vis tiek e, yra nepatenkintas. Tvirtinant DFP iki 2022 metų siūlėme sukurti daugiau darbo vietų, nes e, tai taip pat padėtų mažinti radikalėjimą. iš 110 milijonų asmenų 7 milijonai gyvena skurde ir juos gana lengva radikalizuoti. Rumunijoje e, Taip pat kyla panašių situacijų, kai net negali iškelti Rumunijos vėliavos ir Reikia turėti omenyje tokias mažumas, jas atsižvelgti ir spręsti jų problemas. Dar kartą dėkuoju už apsilankymą parlamente ir tikiuosi, kad kitą savaitę kai kalbėsite apie minėtus nužudimus ir jų tyrimus, prašome mums vėliau pranešti apie rezultatus panów ministrów w naszym gronie z e, wielką satysfakcją. Dėkoju, kad ministrai atvyko į parlamentą, į pokalbį su mumis. Su malonumu klausėmės jūsų pasisakymų. Federalinis kancleris Kurz kalbėjo irgi apie tai, kad tarybos bei pirmininkaudami Austrai norėtų užtikrinti kuo didesnį saugumą. Tačiau kita vertus reikėtų nepamiršti mūsų politinių skirtumų. Į juos reikia atsižvelgti. Galvėdami apie jūsų vaidmenį taryboje turėtume pažiūrėti į tai, kaip yra šmeižiama mūsų valstybėje. Aš e, turiu omenyje ne tik tai Lenkiją, bet ir Vengriją. O Vengrija irgi yra ta valstybė, kuri saugoja išorės sieną. Ir būtent dėl tos priežasties, ko gero, šita e, valstybė patenka į politikų pasisakymų kryžminę ugnį. Manyčiau, kad jums pirmininkaujant reikėtų siekti mažinti ir šią įtampą. Negalima toliau skatinti antagonizmo. Kalbėdamas apie Lenkiją, norėčiau dar kartą pasakyti, kad komisija turėjo palūkėti, kol bus priimtas sprendimas ir kol bus išsiaiškinta, kaip yra įgyvendinama ES sutartis dėl jos veikimo. Przez Radę Europejską. Jeszcze mój jeden e, apel do. Tiesiog e, e, reikėtų palaukti, kai bus įvertinami, vertinti teisės valstybės principai Lenkijoje. Be to, labai malonu, kad vadovų taryba priėmė sprendimus dėl migracijos problemos sprendimo, tačiau kita vertus negalima galvoti, kad šiais sprendimais bus suvaržomas žmonių gabenimas ir prekyba žmonėmis. Labai svarbu užtikrinti ES sutarties dėl jos veikimo funkcionavimą. Tiesiog nereikėtų galvoti apie Europą kaip ideologinę sąrangą, o tai yra valstybių narių sąjunga. Okay. Ačiū, e, pirmininkė, ir labai didelis ačiū ministrams. Labai įdomu buvo jūsų klausytis kaip jūs e, pristatėte jūsų laukiantį pusmetį. Aš jumis labai pasitikiu. Ir e, žiūrėsim, kaip pavyks jūsų planus įgyventinti. Jūs sakėte, kad reikia kurti Europą, kurią saugo. Aš esu iš Švedijos. Aš manau, kad žmogaus teisė yra jaustis e, saugiam savo, gyvybė, savo valstybėje. Mes Švedijoje esame matę, kokie padariniai uh, valstybę ištinka, kai nelegalus ginklai yra parduodami, kai e, prasideda valstybėse susišaudimai, e, žaginimai, žudimai Tai mūsų valstybė buvo labai sudėtinga ir aš norėčiau, kad jūs e, įtrauktumėte savo darbo atvarkę ir šį aspektą. Aš norėčiau sužinoti, kokių kliučių jūs matote išorinių sienų apsaugai. Aš galvoju apie visus nelegalius ginklus, kurie pas mus patenka. Kaip mes galime užtikrinti, kad e, apsaugota ES bus nuo to. Ar galėtumėt kolegos tyliai manęs išklausyti? Taigi mes turime susikurti labai aišku vaizdą, ko, kas laukia Frontexo. Kiekvienais metais jo biudžetas yra mažinimas. Dabar 95 procentai Frontexo biudžeto yra išleidžiama gelbėjimo ir paieškos operacijoms. E, ar galime išmatuoti tų tūkstančių žmonių, kurie nuskesta jūroje gyvybės pinigais? Mes kalbame apie prieglaušio centro sukūrimą ir buvo pasakyta, kad E, ten egzistuoja kankinimai ir žaginimai. Ar jūs įsivaizduojate, kokiamis aplinkybėmis e, tas prieglobstis yra suteikiamas? Kaip mes galėtumėm padėti pakeisti padėtį? Aš norėčiau išgirsti, kaip e, jūs galvojate apie šios problemos sprendimą Australijoje. Ar jūs negalvojate apie Australijos pavyzdį? Ačiū. Uh, ir paskutinis kalbėtas mūsų sąraše. Pone Rūjas. Sí, muchísimas gracias. Ačiū. Mane, man kiek neramu dėl to, ką Jūs minėjote, kai kalbėjote apie europinės vertybės, žmogaus teisės. Jos ir toliau išliks visuotinės, ar ne? Kas yra tas esminis poslinkis? Ar tik tai tie europiečiai, kurie turi auksinės viza korteles, galės naudotis žmogaus teisėmis ir vertybėmis. Ar Libija yra tas jūsų esminio poslinkio modelis? Jeigu taip, vadinasi, sakote, kad pagrindinės teisės ir žmogaus orumas skirta tik kai kuriems. Kalbant apie Libiją, kalbame apie tuos, kas nuskendo viduržėmio jūros maršrute. Be to, e, į Libiją gražinamo asmenų skaičius padvigubėjo, o jie ten kankinami. Taigi, kame yra tas jūsų esminis poslinkis? Ačiū. Mm, ministrai, jums pateikta daug klausimų, matote, kiek lūkesčių visi turi iš Austrijos pirmininkavimo, nes tai iš tikrųjų paskutinis pirmininkavimas prieš mūsų kadencijos pabaigą, visi laukia labai aiškių rezultatų. Šiame komitete labai daug dirbama, mums pavyko konsoliduoti įvairius kompromisus, sukurti tikrai įvairių teisės aktų rinkinį Tai prieglopšio srities dokumentų rinkinys, kuris padeda užtikrinti didesnį saugumo jausmą Europoje tarp piliečių. E, labai svarbu toliau e, paisyti tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos ES yra prisijėmusi. Na ir ypač e, norėčiau pabrėžti vieną smulkų klausimą, kurį pateikė ir ponas Pavel parengtas pranešimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengenio erdvės, dėl kurio bus balsuojama parlamente. Praėjo jau septyneri metai po to, kai šios valstybės atitiko visus kriterijus, e, bet taryba vis dar nepatvirtino to. Ar jūs ketinate kelti šį klausimą per jūsų pirmininkavimą ir priimti šias dvi valstybės kaip visą vertas Šengenio erdvės narės? Taigi dabar žodis jums, visi tylime. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Norėčiau pasakyti, kad pasižymėjau visus klausimus ir pasistengsiu juos atsakysiu dėl žmogaus teisų ir teisinės valstybės. Tai labai svarbu mums pirmininkaujant, tai svarbu ir man pačiam, tuo labiau, kad aš 12 metų buvau teismo pirmininkas, daugybę metų sekretorius ir labai svarbu iš tikrųjų man, kad užtikrintume kuo daugiau teisinio aiškumo, kad siektume teisėtumo ir teisingumo. Ir man labai malonu, kad iš pasisakymų išryškėjau, kad demokratijos principai, teisės viršenybė ir abipusis pasitikėjimas yra tie svarbiausi lūkesčiai Liepos 12-13 vyks neformali vidaus reikalų ir teisingumo ministrų taryba ir ten bus kalbama apie teisės viršenybę ir kalbėsime apie tai, ką galėtume nuveikti, kad sustiprintume abipusį pasitikėjimą, parengtume dirbą abipusiam pripažinimui, pavyzdžiui, taikant tyrimo orderį, bendradarbiaujant valstybių narių prokuratūroms ir taip toliau. Elektroninė, ne, ne, į, elektroniniai įrodymai ir taip pat kitose srityse mes turime siekti dialogo, susitarti, nors žinoma, nuomonės išsiskiria. Žmogaus teisų teismas konstatavo tuos skirtumus ir mes turime siekti juos įveikti. Liepos 12 dieną vidaus ir teisingumo reikalų taryboje kalbėsime apie tai, bet to kartu su komisija rudenį grįšime prie šio klausimą ir aptarinėsime teisės valstybės principų klausimą, bet to su Vakarų Balkanų valstybėse numatę konferenciją plėtoti šią temą. Iki metų pabaigos paskutinėje vadovų taryboje norėtume patvirtinti išvadas dėl teisės, teisės valstybės principų įgyvendinimo. Birželio 26 dieną bendrųjų reikalų taryboje vyko klausimai Lenkijos klausimu ir ten komisaras Timermanas pasakė, kad ir toliau išlieka e, pavojus, kad Lenkijoje gali būti pažeidžiamos pagrindinės teisės, artimiausių metų ir toliau taryboje bus grįžtame prie šio klausimo, tačiau kartu su Europos komisija, su tarybos teisės tarnybomis mes galvojame apie kitus žingsnius. Žinoma, siekdami dialogo, kuris turėtų padėti sustiprinti demokratijos pagrindus, įtraukiant ir pačią suinteresuotą valstybę. Be to, 11 valstybių pasisakė už tai, kad reikia tęsti dialogą, nežiūrint to, kokie žingsniai jau buvo pradėti. Visiems labai svarbi tolesnė demokratijos raida, taip pat labai svarbus tie rodikliais, kuriais būtų galima kuo išsameu įvertinti demokratijos uh, brandą. Mes visi kartu norime, kad pateikti teisės aktai būtų užbaigti nagrinėti ir kad galiausiai pasiektume, kad Europa būtų saugesnė, galvojant apie e, e įrodymus ir galvojant apie kitus dalykus, pavyzdžiui, e, elektroninį internetinį privatumą, reikėtų pasakyti, kad dar yra neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, dėl to, kaip reikėtų elgtis su taip vadamais slapukais, kaip reikėtų užtikrinti kuo geresnės galimybės naudotis elektroninėmis paslaugomis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi yra įvairiausių prieštaringų interesų, o valstybės narės yra pasakysios, kad jų manimų dabartinis pasiūlymas yra nepakankamas. Taigi mes ir toliau nagrinėsime šitas temas kitoje darbo grupėje Dar Liepos mėnesį bus grįžtama prie šio klausimo. Kovos su pinigų plovimu direktyva iš tikrųjų baigta nagrinėti ir buvo klausima, koks likimas dabar. Labai svarbu užkirsti kelią valstybėms narimėm, narėms pasirinkti joms tinkamiausią variantą, kad nebūtų tiesiog skirtingai apibrėžimos tam tikros baudžiamosios veikos. Labai svarbu susitarti dėl sankcijų ir minimalių reikalavimų kovojant su pinigų plovimu, o bendrai kalbant, reikėtų pasakyti, kad buvo pasiekta labai daug. Mes tiesiog pasiekėme finišą ir aš tikiuosi, kad galutinai šitas teisės aktas bus patvirtintas spalio taryboje. Weidenholzer kalbėjo apie naują programą teisingumo stiprinimo srityje. Būtent šioje srityje ir numatyta pakankamai daug teisės aktų, kai kurie jau yra įgyvendinti. Turėčiau paminėti nagrinėjimą teisės aktą dėl Europos prokuratūros. Tačiau labai svarbu ir prokurorus, ir kitus teisininkus įtikinti, kad yra didelė nauda, jeigu ES mastu būtų daugiau harmonizuojama, bendradarbiaujama, mokoma, šviečiama keičiamasi informacija, taigi mes norėtume, kad būtų skatinamas e, tarptautinių informacijos tinklų kūrimas. Iš tikrųjų, labai svarbu diskusijose dėl biudžeto numatyti finansavimą ir to tinklų plėtojimui reikalingi 350 milijonų Ir jeigu mes manome, kad teisės viršenybės principai turėtų stiprinami, reikėtų galvoti ir apie papildomą finansavimą. Apie teisinės valstybės principus aš jau kalbėjau, tačiau grįžtant prie e, elektroninių arba internetinių įrodymų teisės akto, reikėtų pasakyti, kad duomenų saugojimo terminai darosi vis trumpesni, kad apskritai perinama prie skaitmeninimo, o tai reiškia, kad baudžiamo persekiojimo tarnybos turėtų gauti kuo aktualesnę informaciją, o tai reiškia, kad ir mes esame suinteresuoti uh, kuo greičiau užbaigti šio teisės akto nagrinėjimą, bet to JAV taip pat yra rengiamas klaut teisės aktas ir labai svarbu mums imti pavyzdį ir iš jo. Be to mes rengsime spalio mėnesį orientacinės uh, E, diskusijas ir galvojame, kad gruodžio mėnesį pavyks užbaigti ir šitą teisės akto nagrinėjimą. Angular kalbėjo. Um apie ECRES TCM Pirmiausia, reikėtų išspręsti klausimus dėl pirštų atspaudų. Liepos 3-ąją vyko diskusijos su valstybėmis narėmis ir buvo siekiama kompromiso šiuo klausimu. Liepos 18 dieną tikime sulaukti galutinių pasiūlymų, po kurių mes renksime kompromisius pasiūlymus ir tikime susitarti su parlamento pranešėjų ir sieksime kuo daugiau aiškumą mūsų baudžiamojo persikimo institucijoms. Iš tikrųjų mes esame suinteresuoti suvienyti kuo labiau Europą, siekdami kuo daugiau demokratijos, teisingumo ir teisėtumo ir mes šioje srityje dėsime visas pastangas, bendradarbiaudami ir stiprindami piliečių labai teisingumo erdvę. Much, Minister Ačiū, ministras Kikelis. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už didžiulį susidomėjimą mūsų veikla pirmininkaujant. Tikoju ir už kritiškus klausimus, kuriuos jūs išsakėte. Mums taip pat jų kyla srityse, kuriuose esame patekę tiesiog į akligatvį ir kur mes patys suprantame, kad toliau judėti į priekį negalime. Labai svarbu pasakyti, kad nepriklausomai nuo... Tiesiog nemanau, kad kuris nors iš čia pasisakymų, nesvarbu, ką jisai bekalbėtų, linkėtų Europai negero. Manyčiau, kad visi mes siekiame to paties, tačiau tą gėrį matome kitaip. Mes tikimės suvaidinti tilto jungties vaidmenį per šiuos šešis mėnesius. Jau kalbame apie tiltą, tai tiltas turi būti tiesiamas iš kurios nors vienos pusės. Jeigu iš kitos pusės nebus taip pat norima nutiesi tilto, tai tikrai tilto statytojai nesusitiks tilto viduryje. Visada pasisakomuose išryškėjo vertybių klausimas, vertybių apsaugos klausimas. Man tai yra savaime suprantamas dalykas. Niekas nebejojo pagrindinių žmogaus teisų hartyje, žmogaus teisėmis, kadangi mm, ES būtent yra ta struktūra, kuri diegia šitas vertybės. Taigi bendromis pastangomis su kitomis valstybėmis ir su jumis turime stiprinti šitas vertybės, saugoti jas ir turime atsakyti į klausimą, kas yra tas didžiausias atpirkimo ožys šiame kontekste. Aš manyčiau, kad kalbant apie vertybės, tas didžiausias rūpestis yra tūkstančių žmonių e, mirtys atviroje jūroje. Aš manau, kad didesnio žmogaus teisų pažeidimo net ir nėra. Ir kalbėdami apie paradigmos keitimą, mes sakėme, kad pats tinkamiausias laikas sprendžiant prieglopšio problemą yra pagalvoti, kaip įveikti šitą žmonių gabentojų veiklos modelį. Tiesiog mes turime teikti žmonėms pagalbą, kuriems tos pagalbos reikia. Tačiau mes susitarime su, susitarime su tais, kurie tiesiog kažkaip susiorganizuoja pinigų ir juos atiduoda į nusikaltelių rankas. O mes turime surasti būdą, kaip įveikti šitą sistemą. Ir tai mes turime omenyje, kalbėdami apie naująją paradigmą. Kaip atrodo šita idėja konkrečiai dėl Europoje, dėl e, Afrikoje išlaipinamų migrantų. Tiesiog siūloma pagalvoti apie šitą modelį konkrečiai, kai kas e, kreivai šypsosi, girdėdamas tokį pasiūlymą, tačiau reikia pripažinti, kad iki šiol taikomi variantai nepasiteisino. Todėl, manyčiau, vienoje ar kitoje srityje reikia imtis naujų idėjų įgyvendinimu. Prieš keletą dienų, ketvirtadienį, Innsbruke vyko po kelių dienų vyks Innsbruke neformali taryba ir mes bandysime toliau gvildenti šitą išlaipinimo temą. Kalbėsime su kitomis partnerėmis, su prieglopšio agentūra, taip pat su trečiosiomis šalimis, norėdami išplėtoti šitą modelį. Nežinau, kodėl daug kas pesimistiškai vertina šitą idėją. Aš pats esu optimismas ir netikiu, kad mes neturime jokių uh, perspektyvų. Kai kas kalbėjo, kad Afrikos valstybės jau atmeta šitą idėją, kaip jie gali atmesti, jeigu jinai dar nėra aiškiai suformuluota ir pristatyta. Tiesiog aš nemanyčiau, kad reikia užbėgti įvykiams už akių, žengti trečią, ketvirtą žingsnį dar nežengus antrojo ir sakant, kad rezultatai jau yra šankso žinomi. Dėl Dublino. dėl bendro dokumentų rinkinio. Aš iš tikrųjų suprantu, kokią reikšmę turi Dublino dokumentų rinkiniai, siekiant vienodų standartų, aiškios atsakomybės, kuriant e, patikrų sistemą ir taip pat kuriant bendrą ES prieglopšio sistemą. Todėl mes turime visi kartu siekti, kad šitas dokumentų rinkinys e, sulauktų pritarimo. Bulgarija siekia tikrai pakankamai plačių tikslų ir kai kuriuose srityse pasiekė pažangos, o Mums dabar belieka vienoje ar kitoje srityje pabandyti paieškoti kelio iš akligatvio. Ir mes turime suprasti, kad kalbėdami apie Dubliną, vykdydami vadovų tarybos įpareigojimus, ieškoti ne tik tai sutarimo, bet ir suvokti, kad visada kils problemų, jeigu ir toliau kalbėsime apie privalomą migrantų paskirstimą po valstybės narės. Jeigu mes nieko nekeisime, tai ir toliau nepasistumėsime į priekį, ir todėl mes kalbame apie tai, kad solidarumą reikia apibriežti kitaip, naujai. Visuomet solidarumas apsiribojo privalomuoju paskirstimu. Tačiau kitas klausimas, kiek yra prisidedama prie išorės sienų apsaugos, prie operacijų gelbėjant e, migrantus jūroje. Manyčiau, kad reikia ieškoti naujų postumių, kadangi ankstesnė sistema mums nieko nepadarė gero net nešė dėl paskirstimo po valstybės narės. Austrija dalyvavo šioje sistemoje, mes savo kvotą beveik įgyvendinome, to nepadarėme iki galo, kadangi nepakanka asmenų, kuriems būtų galima pripažinti migranto statusą. Dėl išlaipinimo platformų. Iš tikrųjų, reikės mm, valstybėms narėms priminti ir jų atsakomybę. Mes turime įvairiausių svertų - ekonomikos politiką, paskatų politiką ir būtent e, tos politikos gali padėti ir kitoms valstybėms, trečiosioms valstybėms turėti naudos iš tokios idėjos įgyvendinimo. Kalbėdamasis su Zeehofer, supratau, kad ir toliau turėtų vykti darybos su Vokietija dėl pabėgėlių prieimimo vadovaujantis Dublino reglamentais, kol kas atsakomybė tenka Italijai ir Graikijai. Šiuo metu šitos valstybės pagal teisės aktus yra atsakingos ir dėl to mes ir toliau turime dėrėtis. Kas dėl tų migrantų, taip sakant, atostogaujančiųjų ES reikėtų priminti, kad jau yra pateiktas pasiūlymas, kad galima tiesiog atšaukti asmeniui migranto statusą. Buvo sakoma, kad e, nėra migracijos problemų. Aš siūliaučiau taip nemanyti. Prieš 2015 metus vyko diskusija ir buvo kalbama, kad gali susidaryti situacija, kai mūsų sistema tiesiog nepasiteisins ir kai jinai gali sužlugti. Tiesiog tuomet buvo sakoma, kad tiesiog yra keliama panika ir kad tai susijęs su vidaus politikos dalykais. Aš neseniai susitikau su e, Vakarų Balkanų valstybėmis ir komisaru Avramopulus ir ten buvo visiškai kitaip suvokiamas ma, migracijos grėsmė. Ten buvo suvokiama, kad padėtis gali įkaisti ir tuo met jau buvo siūloma imtis koordinavimo priemonių, kad nepasikartotų 15 metų įvykiai. Aš manyčiau, kad tokia proaktyvi politika yra prasminga, o ne galvoti, kad tai yra tik tai bereikalingas tušežodžiavimas. Dėl trečiųjų šalių reakcijos mes tiesiog turėtume suvienyti mūsų pastangas ir pagalvoti, kaip padėti tik tai tiems, kurie, kuriems labiausiai reikia ir kurie nusipelno mūsų paramos, dėl įkalinimo, dėl įkalinimo centrų kūrimo, kaip, kaip aš minėjau. Kalbama tiesiog apie e, stovyklas, kuriuose žmonės būtų laikomi iki keturių savaičių, kol bus išspręstas jų uh, klausimas kaip pabėgėlio arba prieglopščio prašytojo. Be to, buvo klausima apie Bulgarijos ir Rumunijos galimybę dalyvauti Šengeno erdvėje. Jūs žinote, kokios pozicijos laikomasi taryboje, tačiau spalio mėnesį prie šitos temos turėtume grįžti, įtraukti ją į darbo atvarkę. Pateikiau kelis klausimus dėl pinigų plovimo, kovos su juo. Savai mes suprantama, buvo klausima, kaip kovosime su teroro išpoliais, su uh, ekstremizmu. Teroras apskritai yra nukreiptas prieš mūsų uh, vertybės, nesvarbu kokios rūšies jisai būtų, kai mes kalbame apie kovą su terorizmu, mes turime omenyje visas teroristinės rizikas. O grįžtant prie kovos su pinigų plovimu, reikėtų prisiminti, kad baudžiamo per, e, persikimo kontekste mes turime užtikrinti galimybę finansų institucijoms gauti informaciją ir dalyvauti tyrimuose ir aš tikiuosi palankių rezultatų. Ačiū ministrams. Labai daug, labai daug, labai daug klausimų ir um, juos visus um, sunku atsakyti. Dabar nebe 2015 metai, kai Europa buvo visiškai nepasiruošusi migrantų ir pabėgėlių antplūdžiui. Manau, kad šiaip ar taip visi supratome, kad mes kaip Europa turime pateisinti piliečių lūkesčius, turime dirbti veiksmingai, laikytis savo principų, savo įsipareigojimų, kurie buvo prisimti. Ir dabar pats laikas, nes dabar viskas kitaip nei anksčiau. Antplūdis į Italiją sumažėjo dėl ES ir Italijos vyriausybės įgyvendinamų priemonių beveik 80 procentų. Per šiuos metus į Europą atvyko tik 40 tūkstančių žmonių, o ne 1,6 e, milijono, kaip buvo 2015 metais. Taigi girdėjome, kad e, esame labai griežtų pozicijų tam tikrais klausimais ir tikimės, kad jums pavyks e, įgyvendinti apčiuopiamų rezultatų. Na ir dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto tai e, Europos darbo institucijos įsteigimas, septintasis darbo tvarkės punktas. Uh, Ponas Pavel yra pranešėjas, prašome trumpai pristatyti savo pranešimą. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už pasiūlymą dėl Europos darbo institucijos įsteigimo. Uh, Taip pat esu užimtumo komiteto narys. Pirmininkas, prašau visų, kas šiuo metu išeina iš salės, tai padaryti tyliai, kad girdėtume, ką sako pranešėjas. Prašome. Ačiū pirmininkė. Taigi, kaip um, užimtumo komiteto narys, um, taip pat uh, Manau, kad tai svarbu ne tik man, bet ir abiem komitetams. E, tokia e, institucija turėtų užtikrinti, kad būtų e, sažiningai ir tinkamai gyventinamos ES taisyklės šioje srityje, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės taikiant šias taisyklės kad e, e, tai būtų taikoma darbuotojams, milinosios kortelės turėtojams, e, įmonės viduje perkeliamiems asmenims, jų šeimų nariams. Svarbu, kad būtų galima naudotis teisėmis tarp valstybinių mastų, socialinės apsaugos, teisingumo, kitose sritise, kad nebūtų diskriminavimo, kad nebūtų išnaudojimo darbo tikslais ir taip toliau. Taip pat taip siekiama kovoti su nedeklaruojamu darbu. E, siūlomas pakeitimas e, dėl e, to, kaip reikėtų spręsti šią problemą. Paprastai nedeklaruojamas darbas būna tarp valstybinio pobūdžio ir kelia įvairių problemų, ypač dėl jo nukenčia trečių šalių piliečiai, nes nepaisoma pagrindinių darbuotojų teisų. Tokia institucija turėtų pasitarnauti kaip platformą, bendratarpiavimo platformą ir turėtų būti toliau stiprinamas ES bendradarbiavimas šioje srityje. Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, Europos asmens duomenų apsaugos pareigūnų nuomonės taip pat reikia paisyti. Taip pat e, siekiama užtikrinti, kad laikantis šių taisyklių asmens, asmenų, tva, e, duomenų tvarkymas būtų uh, daromas tik tiek, kiek yra proporcinga ir būtina, kad tie duomenys būtų naudojami teisėtais tikslais ir nebūtų apdorojami kitais tikslais, nei tie duomenys buvo surinkti. Ir reikia užtikrinti, kad institucija ir komisija būtų abi e, duomenų e, valdytojos siekiant apsaugoti duomenys. Dar vienas aspektas - e, kova su sukčiavimu. Sukčia, Tai ypač susijęs su reglamentu dėl Europos prokuratūros steigimo ir EPPO dalyvavimo tyriant sukčiavimą susijusi su Europos darbo institucijos veiklos rytimi. Ačiū ponui Pavel. Noriu tik pranešti, kad vertimo paslaugos bus teikiamos iki 18.30. Ar šešėliniai pranešiai norėtų ką nors pridurti? Matau pono Roką. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ta pana Šogor iš EPP frakcijos ir jo vardu aš norėčiau padėkoti Jums už atliktą darbą. Ne tik už tai, kad sudarėte pranešimą, surašėte pranešimą, bet ir sukūrėte labai gerą atmosferą. Pana Šogor e, pateiks savo pakeitimų, kaip ir kiti. E, Kaip galėtume pagerinti jūsų tekstą? Mes kalbame apie tai, kad viena pakeitimų grupė bus siejama su laisvas menų judėjimu, kaip jūs sakote savo tekste, tai turėtų būti palengvinta ES taisyklėmis, kurios būtų įgyventos paprastai ir efektyviai, sąžiningų taisyklių ir veiksmingas e, pažeidimų nagrinėjimas užtikrins visuomenės pasitikėjimą laisvę nuo asmenų judėjimų. Jeigu dabartinių taisyklių nebus laikomasi, tai bus pakengta ne tik pažeidžiamiems piliečiams ir įmonėms, negaltiems piliečiams ir įmonėms, bet ir bus sugazintas pasitikėjimas bendrąją rinką. Be to bus e, dar labiau paremtos populistinės jėgos e, nuosios taisyklės e, bus galvojama gali pakeis, pakengti bendrai rinkai. Europos komisija savo pasiūlymę pripažįsta, kad išreikštas susirūpinimas tuo, kad e, judėjų darbuotojai gali būti piknaudžiojami arba jiems gali būti nesuteiktos pagrindinės teisės. Be to, įmonės pradės veikti neaiškioje teisinėje aplinkoje ir bus sukurtas ne vienodos veikimo taisyklės. Pona Šogor taip pat kalba apie e, kitus specialius klausimus, nes APRS e studijoje išriškėja, kiek yra kliūčių susijusių su amžiumi, E, pensijų schemą, e, socialinę apsaugą, nedarbo e, išmokomis ir panašiai. Austrijoje yra labai daug parduotuvėse darbuotojų iš užsienio, aš pati galėčiau tą patvirtinti. Taip pat ponas Šogar sako ir aš galiu patvirtinti, kadangi esu Romų atstovė, trečiųjų šalių piliečiai ir ypač Romai uh, E, susiduria su didelė diskriminacija ne tik dėl tautybės, bet ir dėl jų rasinės priklausomybės. E, aš kalbu apie jų galimybę įsidarbinti. Be to, panašu, Gormano, kad Europos darbo tarnyba turėtų tikrinti ES teisės e, tvirtinimo nuseklumą, bet to turėtų būti akcentuojami visi aspektai susijęs su priekyba žmonėmis. E, pagrindinių teisų agentūros ataskaita parodė, kad egzistuoja ir kitų rušių išnaudojimo ekonominiuose faktoriuose, ne tik žemės ūkio darbuotojų požiūrių, bet ir, kai kalbame apie AUP e, darbuotojas ir darbuotojus, statybininkai ir nekvalifikuota darbo jėga ypač nuo to kenčia. Pranešėjas pateikė labai naudingą rekomendaciją to požiūriu ir pana Šogor mano, kad labai svarbu jūsų viziją to klausimu išplėsti. Labai ačiū už tai, kad e, frakcijos vardu e, išklausėte mano komentarų. Ačiū ponė Jarok, ar ponė Pavel norėt pat pakomentuoti. Aš norėčiau tik pasakyti, kad ir aš gyvenu pasienyje. 8 km nuo Vengrijos sienos yra mano namai. Puiku, labai geras derinys, teisinga kryptimi. Tuo Paskelbsiu, kad pakeitimų teikimo terminas yra Liepos 16 diena, 16 valanda. Kam įdomu, galite teikti pakeitimų. Ir man atrodo, kad mes baigiame šiandienos posėdžio darbo tvarkę. Labai ačiū. Gero vakaro.